Parlamentas pagal 118 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir šeštai priedą tvirtina komisijos sudėtį, paskirtieji komisijos nariai yra vertinami pagal savo sugebėjimą dirbti Europai, <clears throat> pagal asmeninį bešališkumą, taip pat e, vertinamas yra jų sugebėjimas bendrauti bei atsakomybės srities išmanimas. Tam skirtas ir šios dienos klausimas, kuris yra paskutinis prieš e, pateikiant atitinkamą kandidatų komisijos narius įvertinimą. Ta padarys pirmininkų suėga, ponas Timermansas dabar pasakys įžanginę kalbą, kuri truks ilgiausiai 15 minučių, po to Jis atsakys iš viso 45 klausimus, kuriuos užduosite jūs, gerbiami kolegos. Kiekvienam klausimui skirta viena minutė maksimaliai, o ponui Timermansui atsakyti užduotą klausimą bus skiriamos dvi minutės, kadangi mūsų turimas laikas yra ribotas. Prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko ir duom klausimus e, kalbėti apie svarbiausius dalykus, kalbėti iš esmės. Šis klausimas yra tiesiogiai transliuojamas Europos parlamento interneto svetainėje. Galima jo ten klausytis ir stebėti. Techninio pobūdžio pranešimas. Visi puikiai žinote, kad aš esu labai draugiškas ir mielas žmogus, išskyrus tos atvejus, kuomet jūs viršysite skirtą kalbėjimo laiką ir jį šiandien reikės labai griežtai riboti, kadangi laiko niekam nepakaks, taip pat ir ponui Timermansui, tai reiškia, kad po 15 e, sekundžių viršijus e, laiką pradės e, mirgėti žvaigždutės ekrane, o po 60 sekundžių išjungsiu jums mikrofoną, tas pats galioja ir ponui Timirmansui vieną minutę skirsiu jums daugiau, tačiau kalbėsite dvi minutės, turėsiu ir jūs nutraukti, nežinau, ar jūs taip pat galėsite matyti tas dvi raudonas žvaigždutės savo ekrane. Ar dar būtų klausimų dėl procedūros? Klausimų nėra, taigi žodis ponui Timirmansui, prašau. President, honorable members, it is a great honor and pleasure for me to appear before you today at the end of... Pone pirmininkė, e, gerbiami nariai, e, man tenka e, susitikti su jumis praėjus daugiau nei savaitėj klausimų. Ir ši naujoji komisija bus iš tikrųjų patvirtinta ir patikrinta parlamento. Ir užmėgsime bendradarbiavimą, pradėsime partnerystę ir tikrą politinį dialogą. 2014 yra ypatingi metai Europai. Prieš šimtą metų prasidėjo vienas iš dviejų savižudiškų karų, kuris e, sužlugdė daugybės Europos tautų gyvenimą ir e, ištrynė iš nutrynė nuo žemės vieną talentingiausių to amžiaus kartų. Prieš 70 metų buvo e, išlaisvinta vakarų Europa, buvo pradėtas Europos integracijos projektas. Tačiau tik prieš 25 metus visos puoselėtos ir e, e, pasiūlytos idėjos buvo e, įgyvendintos visų europiečių labui. Žlugus Berlyno sienai žlugo ir brutali jėga, kuri Atsitraukė ir brutali jėga, kuri ir toliau e, gyvavo e, į rytus nuo geležinės uždangos, kaip Vaslavas Havelas yra pasakęs, tik tai e, tuo met vakarai ir tai tapo geografinėmis nuorodomis. Pažvelkime į tai, kas įvyko prieš pasarusius 25 metus. Mano e, vyriausioji dukra gimė 1986-aisiais, kuomet, e, Europa, kuomet nepadalinta Europa buvo neįsivaizduojamas dalykas. Mano vyriausias sunus gimė 89 metais, kai tai, kas neįmanoma, tapo realybė, o mano jauniausias sunus gimė 2004-aisiais, e, kuomet dešimt naujų valstybių pertvarkė savo sistemas ir prisijungė prie Europos Sąjungos. Svarbu paminėti šiuos faktus, nes mes dažnai tai pamirštame, kuomet sutelkėme dėmesį į Europos trūkumus. Ir nesupraskite manęs neteisingai. Yra nemažų trūkumų ir jeigu uh, Junkerio komisija bus patvirtinta, mes turėsime pademonstruoti, kad gebame jų imtis. Tačiau atspirties taškas nėra toks uh, nedėkingas, kaip gali pasirodyti. Europai pavyko įgyvendinti svarbus pertvarkimus. E, prisiminkime, kas, e, kaip atrodė pasaulis 20-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje ir kaip pavyko įveikti tuos sunkumus. Europa išgyvena įvairių išbandymų laikotarpį e, politikos, ekonomikos ir socialinėje srityje. Mums kaip politikams tenka prievolė užtikrinti, kad mums patikėtos E, Europos piliečių priemonės gali būti tinkamai panaudotos, kad būtų gyveninti jų lūkesčiai. Jei mane patvirtinsite, aš panaudosiu savo energiją, patirtį ir įsitikinimus, kad e, užtikrinčiau, jog e, paskirtojo komisijos pirmininko Junkerio komisija sėkmingai gyvendintų darbo vietų augimo ir demokratinių pokyčių darbo atvarkę. Mes turime e, atgauti piliečių pasitikėjimą ES gebėjimu pasiekti rezultatų rezultatų. Europos Sąjunga turėtų daryti tai, ką ji geriausiai geba atlikti, o valstybėms narėms palikti tai, ką jos geriausiai geba įgyvendinti. Komisija e, turėtų imtis ne tų dalykų, kuriuos malonu daryti, bet tų, kuriuos būtina e, padaryti. E, tokia yra e, Junkerio politinių gairių programa, nes ši darbo tvarkė yra. Mm, sutarta politinė programa ir ji pasiūlyta dėl to, kad Europos parlamento dauguma jai pritartų. Geresnis reglamentavimas, dėmesys tarp instituciniams santykiams, nuolatinis ir visapusiškas dėmesys visiems įstatymo viršenybės aspektams ir pagrindinėms teisėms e, yra būtini, būtinos sudedamosios dalis, kad galėtume dirbti geriau. Tai prasideda dialogas dėl to, kokie turėtų būti mūsų bendri politiniai prioritetai ir kaip mums reikėtų jų siekti. Jei, patikrin, jei patvirtinsite mane, aš pasiūlysiu komisijos narių kolegijai svarbiausių pasiūlymų sąrašą, kuriuos reiktų atsijimti, pasitarę su parlamentu tikiuosi per metus pare, atlikti e, teisės aktų peržiūrą ir e, su, iki kitų metų pabaigos pa, parengti tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėkuros ir suvienyti mūsų pajėgas tam, kad geriau užtikrintume Europos interesus. Jei pavyks to pasiekti, nebejoju, kad e, vykdysime visapusiškas politinės diskusijas dėl daugiametės e, programos e, tarp institucijų ir užtikrinsime, kad sutarčių 17 e, straipsnis būtų tinkamai įgyvendintas. Taip pat sieksiu užtikrinti, kad būtų parengiamas poveikio vertinimas teikiant teisės aktus, e, komisijoje numatyta poveikio vertinimo valdyba turėtų e, susidaryti iš ekspertų, kurie neturėtų siekti kažkokių konkrečių interesų. Ir aš tieksiu užtikrinti, kad e, poveikio vertinimo e, dokumentų kokybė būtų tokia, kokios reikalaus komisijos narių kolegija. Taip pat e, reikia nepamiršti e, būtinybės stiprinti dialogą su nacionaliniais parlamentais. Komet panaudojama geltonosios arba oranžinės kortelės sistema, komisija turėtų tokius atvejus labai kruopšiai ištirti ir pateikti argumentuotą atsakymą. Manau, kad komisijos nariai turėtų tiesiog užmėgsti dialogą su nacionaliniu parlamentu tokiais atvejais ir pateikti e, pateikti argumentuotus atsakymus. Tokių diskusijų rezultatai turėtų būti pristatyti Europos parlamente. Manau, kad, e, kad jeigu užtikrinsime tikrą subsidiarumą, padėsime išvengti nereikalingų pasiūlymų, kurių komisija nebeteiks ir pasieksime e, mūsų tikslą, patvirtinsime bendrą sutarimą. Europos Sąjunga yra piliečių ir tautų bendryje, kuri pastaraisiais dešimtmečiais dar labiau suartėjo tapo glaudesnė, užtikrindama e, tarpusavio, ta, tarpusavio sugyvenimą ir tautinės tapatybės išlaikymą. Esu įsitikinęs, kad ES gali ne tik būti stipri tuo, tada, kai jos narės stiprios, bet kad e, narėms, ES narėms svarbu, kad sąjunga būtų stipri. Man atrodo, kad drauge mes geriau galime įveikti iššūkius klimato kaitos, terorizmo srityje arba padėti tokioms suveren... šalims kaip Ukraina padaryti suverenų sprendimą. ES nepasieks savo tikslų, jeigu mes e, sieksime e, savo tikslų aukodami arba valstybės, arba piliečius. E, politinių institucijų natūralus pasirinkimas yra daugiau dėmesio skirsti, skirti iniciatyvoms, naujoms iniciatyvoms, o ne vertinti galiojančius teisės aktus. Reikia tai pakeisti. Reikės labiau įsiklausyti į piliečių ir verslo nuomonę. Turime griežtai elgtis ir įgyvendinti pokyčius, kuomet jie būtini, kad pasiektume sėkmės ir turime užtekti, išmėgsti geresnius ryšius su E, organizacijomis valstybėse narėse. Taip pat Briuselio burbulas turi tapti skaidresniu ir todėl aš e, sieksiu tarp institucinio susitarimo dėl e, privalomo lobistinių organizacijų registro. Geresnis reglamentavimas yra nebūtinai ideologinis siekis. Tai yra siekimas sumažinti biurokratiją, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, sumažinti administracinę naštą, teisės aktų dubliavimąsi, pa, mm, atšaukti negaliojančius pasenusius arba nereikalingus teisės aktus. Jei mums pavyks užtikrinti geresnį reglamentavimą, iš naujo užmėsime e, ryšį su tais Europoje, kurie nusivylę Europą ir mano, kad Europa yra tik dar kad Nu, nuolatinių papildomių reikalavimų šaltinis. Nemanau, kad tą klausimą reiktų spręsti ideologiškai. Aš esu pasirengęs dirbti, pasitelkiant įvairius metodus ir pasirinkti sprendimus, kurie pasiteisina. Svarbiausia man yra rezultatai, e, kurie būtų matomi ir matomi ir mūsų piliečiams. Daugeliui mūsų rinkėjų mes visi esame apibūdinami vienu žodžiu Briuselis. Ir e, mes visi atsakome už e, kokį nors nusivylimą, nesvarbu, kas už tai iš tikrųjų atsakingas. Noriu Jūs patikinti, kad e, e, pirštų rodymas į kitą instituciją nieko, ne, čia nepagelbis. Mes pasieksime bendro sutarimo ir suvoksime, kad reikia pokyčių, jeigu, jeigu bendrai sutarsime, kur norime eiti jei vienas, viena iš institucijų netinkamai dirba, e, šešėlis krenta visoms institucijoms. Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, taip pat ir pagrindinių teisių hartijos sergėtoja, prisima ypatingą atsakomybę. Manau, kad man tektų atsakomybė. E, už, siekti užtikrinti, kad tai taptų viena svarbiausių komisijos kompetencijų. Aš pasitelksiu visus komisijai e, patikėtus instrumentus, kad užtikrinčiau įstatymo viršenybę ir pagarbą pagrindinėms teisėms. Ir kai Europos teisingumo teismas paskelbs savo nuomonę, aš imsiuos visų reikiamų žingsnių, kad būtų e, pabaig, sudaryta sutartis dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Dirbsiu glaudžiai su visomis Europos atautinėmis ir nacional, nacionalinėmis organizacijomis e, veikiančiomis pagrindinių teisų sklaidos ir apsaugos rytyje. Čia vieno sėkmė yra visų sėkmė ir čia tikrai yra erdvės glaudesniam bendradarbiavimui ir didesniam politiniam įsipareigojimui, kaip parlamentas visada akcentavo. Ir surenksiu metinį kolokvimą skirtą e, pagrindinių teisių e, padėties Europoje aptarimui, dalyvaujant visoms institucijoms, taip pat žinoma ir Europos parlamentui. Gerbiami nariai, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad šioje įžengoje išdėšiau mintis, e, kodėl man šis postas yra svarbus ir kaip aš įsivaizduoju viską, jei būčiau patvirtintas jūsų e, pagrindinės teisės e, kurios užtikrintų e, galimybės europiečiams geresnį teisės aktai visų europiečių labui ir naujoji komisija, kuri tarnautų europiečiams. Suprantu, kad tai, ką siūlome, nėra paprastas pasiūlymas ir keistis nėra paprasta, ypač nėra paprasta keisti organizacijos darbo kultūrą, ypač nelengva atsisakyti įsigalėjusių metodų ir požiūrių. Tačiau uh, Junkerio komisijos siūlomi pakeitimai yra būtini, jei norime e, sugrįžti į augimo kelią, kurti darbo vietas ir užtikrinti viltį Europai. Tai nelengva užduotis ir kartais gali atrodyti, kad e, nieko nepasieksime. Tačiau e, prisiminkime, kokius neįveikiamus iššūkius įveikė mūsų seneliai ir tėvai. Ir e, Europ, Europoje yra buvę ir sudėtingesnių laikų, tačiau ji išgyveno ir toliau pasuko klėstėjimo keliu. Todėl mes turime ją modernizuoti, tobulinti, keisti. E, šis paveldas nėra tik tai istorijos knygose. Jis aktualus šiandien ir jis bus aktualus rytoj. Tai mūsų Europai, mums tenka bendra prievolė rūpintis ją. Tai nėra lengva, bet tai suteikia mums galimybę parodyti, kas mes tokie. Neapvilkime savo tėvų, neapvilkime savo vaikų ir sugražinkime Europą į tą kelią, kuriuo ji eis į šviesesnę ateitį. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Timmermans. Das Wort hat jetzt Herr González Pons. Ačiū, ponai Timmermans, žodis González Pons. Presidente, eh, bienvenido en nombre del Partido Popular Europeo. Señor Timmermans, en primer lugar quiero decirle. Eh, ačiū, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Noriu Jūs pasveikinti, ponė Timmermansai, mums, mus ir Jūs sieja bendros vertybės, Europos valstybės narės siekia bendrai apginti žmogiškai orumą, laisvę, lyčių lygybės ir solidarumo pagrindinius principus, kurių negalime atsisakyti. Tai atsispindėjo ir jūsų kalboje. Europa privalo ginti šias pagrindinės teisės, kovodama pirmiausiai su teroristais ir organizuotų nusikalstamamu. Turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis tam, kad e, saugumo, teisingumo ir teisinės valstybės erdvę Europoje gintume. Šiuo metu Sirijoje ir Irake šimtai europiečių dalyvauja teroristinėje veikloje, jie gali grįžti bet kuriuo metu į Europą ir čia pradėti žudyti Noriu klausti, kokiu priemonių imsitės tapęs komisijos nariu, kad apsaugotumėte Europos piliečius nuo teroristų ir organizuotų nusikaltelių. Ačiū už Jūsų klausimą. Tai vienas iš sudėtingiausių klausimų, su kuriuo susiduria šiuo metu Europos Sąjunga ir jos tautos. Neįsivaizduojamas dalykas, kad Kai kurie iš mūsų <clears throat> šviesaus jaunimo atstovų vyksta į užsienį ir kovoja su mūsų pagrindėmis vertybėmis ir po to grįžta atgal į mūsų visuomenės. Tai reiškia, kad mūsų visuomenė turi visišką teisę gintis nuo tokio terorizmo. Turime bendradarbiauti tarp valstybių narių glaudžiau ir ieškoti tiesioginio atsako į šias grėsmės mūsų saugumui. Šios grėsmės yra beprecedentinis visiems europiečiams, todėl valstybėms narėms pirmiausiai tenka dėl to atsakomybė, tačiau kalbant apie ES ir komisijos veiksmus ir atsaką, kova su terorizmu negali pateisinti mūsų negali pateisinti pagrindteisių neginimo. Jeigu mes pradėsime iškoti kompromisu dėl pagrindinių teisių, mes uh, veiksmiai naudą patiems teroristams. Dar labiau juos skatinsime, privalome užtikrinti, kad visos valstybės narės ir piliečiai ES laikytųsi pagrindinių teisų hartijos ir ES sutarčių nuostatų bei principų. Ponai Pitelai žodis. Ačiū pirmininkė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau Jums padėkoti už tą meistrišką įžanginę kalbą, kurią ką tik pasakėte. Jūsų pagrind, paskutiniai žodžiai aiškiai patvirtino, kad esama atotrukio tarp piliečių ir Europos. Europos projektui kyla grėsmė ir su jie kovoti būtina labiau įtraukiant piliečius. Ar reikia mūsų piramidę dabartinę valdymą apversti nuo galvos ant kojų, labiau įtraukti piliečius į vykstančius procesus ir diskusijas, užtikrinti pagrindinės teisės į apsirūpinimą geriamų vandenių, į švarę aplinką, kaip naujoji komisija stengsis užpildyti šią demokratijos spragą. Ačiū už užduotą klausimą. Diskusijų ir dėrybų dėl Lisabono starties metu aš pats pasiūliau e, įtraukti piliečius įvykstančias diskusijas, atsižvelgti į jiems labiausiai rūpimus klausimus. Komisija pastaruoju metu reagavo suprantamai, tačiau ta reakcija buvo daugiau teisinio pobūdžio piliečių iniciatyva buvo pasiūlyta ne dėl teisinių, o dėl politinių priežasčių. Todėl mes turėtume į piliečių iniciatyvas visoje Europoje ir reaguoti politiškai. Ir būtina pripažinti šias iniciatyvas kaip politinės. Sutartyje užfiksuotos atitinkamos nuostatos, jos mums yra privalomos, tačiau kartu jos mums atveria galimybę politiškai diskutuoti apie keliamus klausimus susijusius su saugumu, su atitinkamos komisijos ir parlamento iniciatyvomis šioje srityje. Jeigu piliečiai norėtų šias iniciatyvas svarstyti, komisija ir parlamentas turėtų tarpusavėje susitarti ir svarstyti šios klausimus su piliečiais, ne tik tais, kurie gyvena Briuselėje, tačiau taip pat ir su valstybių narių piliečiais, kurie nori sustikti su komisijos nariais ar Europos parlamento atstovais. Žodis ponai Fandalinai. Nemažai piliečių kritiškai nusiteikia Europos atžvilgių, tai parodo ir rinkėjų aktyvumas, kuris nuolat e, smunka nuo 79 metų. <clears throat> Europos e, institucijos e, taip pat nėra labai mėgiamos, kalbant apie įvairias subsidijas. Dažnai skundžiamasi, kad Europa per daug taisyklių nustatinėja kaip būtų galima <clears throat> pakeisti tas piliečių nuotaikas priešingą linkme, kaip sumažinti įvairių taisyklių ir prievolių naštą. Siekiant supaprastinti dabar tas sudėtingas europinės procedūras, kokiu konkrečiu priemoniu imsitės, kad Europa taptų uh, veiksmingesnė ir kad e, nuo to trikdymo pereitume prie inspiravimo arba skatinimo. Ačiū už klausimą, kuomet, e, jeigu būtumėte buvęs panašiu, panašiu metu pernai Maidano aikštėje su manimi, tai būtumėte matęs, e, kokį įkvėpimą Europa suteikia milijonams žmonių vis dar. Taigi tos inspiracijos įkvėpimo netrūksta, tačiau jūs esate teisus, kalbėdamas apie tai, kad Europa taip pat ir trikdo, nustatydama daug taisyklių, liepdama jas įgyvendinti. Ir todėl kiekviena institucija turi atlikti savo namų darbus. Komisija yra paskelbusi, ką ketina veikti ir parlamentas. Aš taip pat kviečiu, kad imtųsi rimtų poveikio įvertinimo darbų, apie kuriuos pats skelbėt, tam, kad mes kartu įtikintume tarybą, kad būtume atlikti siūlomų teisės aktų poveikio įvertinimą. Aš norėčiau, kad per trumpą laiką visi smulkus verslininkai atsakydami į klausimą, e, ką jūs galvojate apie Europą, kuomet jie dabar mano, kad e, Europa jiems nepatinka, kad Europa jos apsunkina, galėtų tvirtinti priešingai. Konkretų pavyzdžių, pavyzdį galiu e, pateikti, pavyzdžiui, apie mažas kepiklas, nes nuotaikos e, gali kardinaliai pasikeisti smulkiose mažose įmonėse, joms sumažinus administracinę naštą ir <clears throat> gali sukurti daug naujų darbo vietų. 85 procentai europiečių dirba mažose ir vidutinėse įmonėse ir būtent joms reikia skirti daugiau dėmesio ir tik tokiu būdu pasieksime teigiamą rezultatą. Pane Inetfeld, ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pono Timirmas su mūsų frakcija. Palankiai vertina naują komisijos veiklos struktūrą, numatant daugiau vicepirmininkų pareigų. Čia kai kurie komiteto nariai jau teigia, kad uh, <clears throat> dviejų lygių sistemos jie uh, nepriims. Taigi, Ką Jūs matote apie šią sistemą ir kaip reikėtų užkirsti galimybę nereikalingai konkurencijai komisijos viduje? Kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisų apsaugą, minėjote, kad ginate šios teisės, tačiau atsakymuose raštu jūs pateikėte paaiškinimą, kad būtina atsižvelgti į kultūrinę ir konstitucinę įvairovę. Ar tai reiškia, kad toleruosite pagrindinių teisų pažeidinėjimus, bandatės pateisinti kultūrinę tradiciją, e, nacionalinę tradiciją, kitaip tariant, ponė Timmermansai, ar e, jūs e, būsite tik tai vedamas valstybių narių vyriausybių už pavadėlio ar ginsti piliečių teisus. Ačiū už šį klausimą. Pradėsiu nuo antrojo, nes jis yra labai svarbus. Pasistengsiu bendradarbiauti su visais Europoje, kurie gina pagrindinės teisės, noriu sukurti uh, institucijų vieną kitą papildančių tinklą, bendradarbiausių su Europos taryba, pagrindinių teisų agentūra, Venecijos komisija ir žmogaus teisų gynėjais bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir žinoma, aš tikrai nesu pasirengęs jokiems kompromisams dėl pagrindinių teisų, negalima jų negerbimo teisinti kultūrinėmis arba teisinėmis tradicijomis kiekviena ES valstybė narė ratifikavo pagrindinių teisų hartį, Europos parlamentas ir visos valstybės narės tą padarė. Aš tik tai galiu nuolat priminti valstybėms narėms prisimtus įsipareigojimus ir prievalės, pasinaudosiu visomis komisijos galioje ir žinėje esančiomis poveikio priemonėmis, kad valstybės narės laikytųsi taisyklių, kuriams pačios pritarė. <clears throat> mes e, sieksime užtikrinti, kad komisija e, laikytųsi e, pirmininko Junkerio nustatytų prioritetų, kuriems pritarė taip pat ir parlamentas. Komisijos veiklos struktūra turėtų būti skirta pirmiausiai opiausiams klausimams spręsti savaime suprantama, kad reikia vadovautis starties nuostatomis pagal sutartį, komisijos pirmininkas turi teisę nustatyti komisijos struktūrą ir jos veiklos svarbiausius prioritetinės rytis. Ta ketiname ir padaryti. Pone Cimer, žodis, ponė Cimer, manai, supratau, kad neleisitės būti vedžiomas už pavadėlio valstybių narių, tačiau galbūt būtų geriau jums tapti kairiaja pono Junkerio ranka Tokiu būdu būtumėte galėjęs geriau reikalauti iš valstybių narių laikytis pagrindinių teisų principų, nes krizės valdymas, trejato politika, taupimo politika sąlygoja pagrindinių teisų, žmogaus teisų hartijos nuostatų pažeidinėjimą. Kaip ketinate užkirsti kelią tam, kad atliekant teisės siūlomų aktų poveikio įvertinimą ateityje šios žmogaus teisės nebūtų pažydinėjimus. Antra, noriu paklausti, kaip dalyvaudamas dialogė su nacionaliniais parlamentais prisidėsite prie to, kad valstybės narės mėliau sutiktų finansuoti skelbiamus didelio masto investicinius projektus ir programas. Prašau. Mes ginsime šius pagrindinius teisės valstybės narėse, taip pat ir ES institucijose. Komisijos pirmininkas Junkeris savo pranešime jau kalbėjo apie tai, kad įgyvenant naujas priemonės daugiau dėmesio bus skiriama socialiniams aspektams. Mums labai svarbu, kad naujai gyvenimo priemonių socialinis poveikis būtų įvertintas prieš pradedant jas įgyvendinti. Ponas Junkeris e, tą pažadėjo ir mes šio pažado laikysimės. Kalbant apie dialogą su nacionaliniais parlamentais, turime pasirūpinti tuo, kad rastume ten, kur galima rasti reikiamų finansinių lėšų, kad galėtume investuoti Europos ekonomiką, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos, kad atsirastų uh, daugiau vilties e, nuo krizės markiai nukentėjusiems Europos gyventojams, kaip užsiminė ponas Junkeris. E, šios investicijos e, gali būti įmamos iš ES biudžeto, valstybių narių biudžeto, Europos investicijų banko turimų lėšų, pasitelksime visus šaltinius. Kolega Dombrovskis vakar kalbėjo apie tai, kad Europai šiuo metu tikrai reikia investicijų ir mes atrasime reikiamas lėšas. Esu tuo įsitikinęs, ponai Lambert žodis. Aš, ponė Timerman, pasinaudosiu progą kalbėti prancūziškai ir e, pirmiausia pacituosiu e, e, vieną asmenį, kurį pasitengsiu interpretuoti. E, E, pasaulis yra didelė neligybė. E, įstatymai atpalaiduoja, o reglamentai daro priespaudą. Premier point, vous êtes exprimé clairement contre l'idée. Kai kalbame apie reglamentavimą, visuomet sakome, kad e, jis e, mums yra nepalankus. Ir taip yra todėl, kad mes sukūrėme tokį fiskalinį režimą įmonėms, kad dabar e, daugia e, valstybinės tarptautinės bendrovės, o nebe valstybės valdo ekonomiką. Tai yra pirmas pastebėjimas. Antras dalykas, ką Jūs galvojate apie ASDS mechanizmą, kurį ketiname įtraukti priekybos sutartis. Ten yra labai aiškiai kalbama, kad reikia bandyti atkalbėti valstybės nuo e, centrinio reglamentavimo. Kalbama apie dereguliavimą. Ponas Timermans, ačiū ponė pirmininkė. Aišku, Aišku, jeigu jūs e, reikalausite, e, tai e, ir ponas pirmininkas ir aš galėsim kalbėti apie savo regionų specifiką. Kai kalbame apie fiskalinį reglamentavimą, prisiminkime tiesiog sutartis. Europos komisija teikia pasiūlymus, kurie yra pagristi ES veikimo sutartimis. Jie tų sutarčių pažeisti negali. Jeigu siūlote keisti sutartį, tai tada laukime uh, kitos progos. Europos komisija savo pasiūlymus visuomet rems, da, renks rems dabar galiojančiomis sutartimis. Todėl tos priežasties aš nemanau, kad jūsų paminėtoje e, srityje ES kompetencija e, yra pažeidžiama. E, kalbant apie apie tai, apie ką jau kalbėjo kandidatai komisijos narius ponė Vera Jūrova. Negali būti e, klausia, net abejojama dėl to, kad ES piliečiai e, tu, privalo turėti teisę pasinaudoti ES teismais konflikto atveju. Todėl čia aš nematau galimybės sutartyse, dėl kurių mes deramės, susiaurinti e, žmonių galimybės naudotis teismais. E, žinome, kad e, yra tariamasi su kitomis valstybėmis ir ypač su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir tai tokiu būdu neturi įvesta jokių apribojimų Europos Sąjungai. Ačiū, Ponas Borelį, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos e, kandidatė. Jūs esate atsakingas už geresnį reglamentavimą ir teisingumo bei vidaus reikalų reglamentavimą. Žinome, ir tiesą sakant nerimaujame dėl to, kad didelė dalis ES bendrijos pinigų nusėda organizuotų nusikaltelių kišenėse. Ką darysite konkrečiai abiejose šiuose srityse, kad užtikrintumėte, jog finansavimas iš Briuselio nepatektų į organizuotų nusikaltelių valdomas bendrovės? Ponas Timmermans. Kalbame apie Europos institucijų atsakomybę. Sprendimus priimame Europos lygmenių, o jie turi būti gyvendinami valstybėse narėse. Tačiau tuo pat metu, jei kalbame apie pono Borelio minimas lėšas, minimus fondus, Suprantame, kad labai didelė atsakomybė tenka pačioms valstybėms narėms. Ir kartais institucijoms, kurios veikia vietos bendruomenės lygmeniu. Aš manau, kad reikia dirbti kur kas atidžiau ir tiksliau su valstybėmis narėmis kad galėtume užtikrinti, jog e, paskirtieji fondai būtų panaudojami tam, kam jie iš tikrųjų yra ir skiriami valstybėms narėms. Dabar labai dažnai šiuos sprendimus paliekame valstybėms narėms. Valstybės narės neša joms tenkančią atsakomybę, dalis atsakomybės lieka Europos institucijoms. Ir vieni ir kiti yra atskaitingi Europos mokesčių mokėtojams, kurių baigtis kartais būna tokia, apie kokią jūs kalbėjote. Taigi mes turim šitą padaryti, be kita ko su auditorumais, kad užtikrintume, jog ateityje e, panaudotos e, valstybėse narse lėšos būtų teisingai. Present. Pone Hubner, gerbiamas paskirtasis komisijos narys, paminėjote, kad kitais metais pateiksite tarp institucijų sustarimą dėl geresnės teisėkuros. 2003 metais taryba, komisija ir Europos parlamentas nusprendė pagerinti e, teisėkurinio darbo koordinavimą per tarp institucijų susitarimą dėl geresnio, e, geresnės teisėkuros, būtent tas pats pavadinimas. Be to turime sutarties 17 straipsnį, kuriame yra kalba apie teisėkurinį programavimą ir apie tarp institucijų susitarimą, kuris dėja Europos komisijos diskusijos nebuvo panaudotas taip, kaip norėta. Aš įsivaizduoju, kad piliečiai tikisi, jog mes geriau ir efektyviau dirbsime ir jeigu parengsime bendrą teisėkuros programą pagal tarp institucinį susitarimą, tada mažiau ginčysimės dėl bendradarbiavimo formos, o dėmesį sutelksime į turinį. Mano klausimas jums būtų toks. Ar ketinate parengti visiškai naują tarp institucinių susitarimą pagal kurį teisėje kūros programa bus numatyta, ar ketinate atnaujinti 2003 metų tarp institucinį sustarimą, papildydami jį e, naująją teisėje kūros programos dimensiją. O galbūt jūs galvojate apie kažką visai kitokio. Aš tikiuosi atsakymo lenkų kalba. Dziękuję bardzo. Dziękuję, but that's just about it. Dziękuję, tik tiek ir tai galiu pasakyti. Galiu pasakyti, kad man šiek tiek gėda, kad nemo, nekalbu lenkiškai. Reikėtų. Aš esu žmogaus, kurį prieš 70 metų išlaisvino Lenkų kariai sunus. Bet atsakydamas į jūsų klausimą labai tiksliai noriu pasakyti, kad ketinu įgyvendinti savo idėjas dėl geresnio reglamentavimo ir geresnės teisėkuros. Pirmiausia, pradėdamas dialogą su Europos parlamentu. Europos parlamentas ėmėsi žingsnių dėl geresnės teisėkros, pavyzdžiui, buvo atliktas jo paties įtakos vertinimas. Tai būtų labai naudinga, kuriant naują geresnę sistemą. Po to pereitume prie tarybos, nes dar lieka labai daug e, neįtikintų e, valstybių. Svarbu įtikinti tarybą, kad e, ji vadovautųsi tokiu pat požiūriu kaip parlamentas. Turiu pasakyti, kad kol kas Europos komisija labai taryba labai gerai pradžioje stebi teisės aktus, bet kai e, prasideda teisės akto svarstymas pagal įprastą procedūrą, du klausimai, dalyvauja dvi, dvi institucijos teisės aktų kuriejos ir panašiai, aš manau, kad niekas kitas pasaulio tokios tarnybos neturi, unikali ta sistema. Ir tada išaiškėja problemos. Ta sistema skiriasi nuo nacionalinės sistemos. Bet iškyla abejonių dėl to, kaip mes dirbame. Iškyla abejonių dėl poveikio vertinimo, dėl mūsų eksperto grupių sudėties, dėl parlamento dalyvavimo visuose tuose procesuose. Ir aš pats norėčiau būti parlamento partneris, kuriadamas geresnę sistemą. E, jeigu reiks sistemą apversi aukštinkojomis, tai tą ir darysime galime patikslinti e, esamą sistemą, palaikydami dialogą su parlamentu. E, jeigu nereikia e, naujos sistemos dar geriau, viskas tinka, bet pradėkim dialogą su parlamentu. Ir komisija turi traukti tarybą, nes būtina ją įtikinti, kad ji dirbtų kartu su mumis. Ačiū. Ačiū ponė Timermans, toliau ponė Breso. Gerbiamas būsimasis E, pirmasis vicepirmininkė. Atsižvelgiant į tai, kad jums bus tiek patikėta labai daug sričių ir kad jūs sieksite užtikrinti geresnį reglamentavimą, kaip jūs užtikrinsite, kad diskusijos dėl geresnės Europos ateities e, ne, nebus nuslopintos kitų dalykų, jei pradėsite, gili, reikės pradėti gilintis į tai, kas įrašyta sutartise. Antrasis etapas bus tų sutarčių peržiūra. Ar iš tikrųjų taip ir bus, ar iš tikrųjų mums to reikia? Kaip užtikrinti, kad stabilumo ir valdysenos sutartis taip pat ats, e, bus peržiūrėta ar pirmajame, ar antrajame etape? Ponas Timirmans. E, uždavėte nemažai klausimų. Manau, kad mes dar neišnaudojame viso Lisabonos sutarties potencialo. Dar reikėtų įgyvendinti daugybę dalykų numatytų joje. Ir kai įsitikinsime, kad išnaudojame visą jos potencialą, tada galime pradėti diskusijas dėl sutarčių pežiūros. Nenoriu e, visko skubinti ir puikiai žinau, kokios problemos iškilo paskutinį kartą, kuomet buvo bandoma įgyvendinti didelius sutarčių pertvarkimus. Galbūt mes to siekėme, tačiau mums nepavyko e, visų tuo įtikinti. Aš E, turiu patirties, kaip viskas vyko mano šalyje. Man tai tikrai buvo labai skausmingas momentas. Todėl manau, kad reikia išnaudoti visą galiojančių sutarčių potencialą, nes ten dar yra neišnaudotos erdvės. E, fiskalinės disciplinos sutartis. Manau, kad ji net neturėtų iškelti didelių problemų, kad jas turėtų būti nesunku sklandžiai įtraukti į sutarčių sistemą. Bet tam taip pat reikia pakeisti sutartį savo atsakymuose į klausimus jūs teigiate, kad e, teikiant visus komisijos pasiūlymus sieksite užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų. Ar jūs galėsite užtikrinti, kad visi pasiūlymai būtų pagristi e, protų ir logika, nes tai yra būtina, ypač teikiant pasiūlymus tokiais opiais klausimais kaip migracija ir teisingumas. Taigi, kokiu konkrečių iniciatyvų imsitės, kad užtikrintumėte teisės aktų e, subalansuotumą ir kad piliečiai tikrai žinotų, kad jie ne tik turi teisę susipažinti su informacija, bet kad ES kovojama su piknaudžiavimu, užtikrinama judumo laisvė, užtikrinamas teisingumas ir e, taip pat pagarba nacionaliniams sistemams. Ir ne, nebandykite imituoti Jorkšyro dialekto, sakydamas į šį klausimą. Ne, nebandysiu. Šalis, kurią jūs geriausiai pažįstate, yra ta, kurioje ir gimė logikos ir proto koncepcija. Tačiau kartais iškyla abejonių, ar iš tikrųjų ta koncepcija dar gyva ten. Aš esu labai pragmatiškas. Nemanau, kad šiais klausimais reikia pasitelkti ideologiją, bet jūs iškilėte esminį klausimą Tai bus vienas sudėtingiausių klausimų, kurie teks šiam parlamentui ir komisijai per kitus kelis metus. Mūsų šalių visuomenėms iškilo tiesioginė grėsmė iš tų žmonių, kurie, kai kurie yra gimę čia, kurie nori sunaikinti pamatinės vertybės, kurie nenori, kad moterims būtų užtikrintos tokios pat teisės kaip ir kitiems, kad LGBT bendruomenės nariai neturėtų tokių teisių, kuriems nepatinka tai, kaip mes tvarkomės šių, mūsų visuomenėse. Mums teks ginti savo visuomenę nuo šio, šių išorinių grėsmių. Ir siekdami šio tikslo mes turėsime užtikrinti, kad nenukentėtų pagrindinės teisės. Tačiau būtų naivu manyti, kad saugumą galima užsitikrinti tik žvelgiant į tas pagrindinės teisės. Reikia ginti pagrindinės teisės ir tuo pat metu užtikrinti tai, ką privalo užtikrinti kiekviena vyriausybė savo piliečiams - saugumą. Manau, kad reikia dialogo su valstybėmis narėmis, kaip geriausiai spręsti šį klausimą, užtikrinti pagrindinės teisės ir tuo pat metu užtikrinti, kad žmonės jūs susisaugus darbe, mokyklose, visur savo šalise. Ponas Kavada. Ačiū, ponė pirmininkė. Suteiksiu dar vieną galimybę jums prabilti prancūziškai, kaip ir kolega Lambertas. E... Kuriant Europos pastatą įrodyti tą procesą galima tik tai praktiniais pavyzdžiais. Vengrija jau keletą kartų pažeidė e, sutartis, pažeidė pagrindinių laisvių, taip pat žodžio laisvės užtikrinimą. E, Taip pat neseniai buvo atliktos kratos keturiose Vengrijos NVO, aiškinantis, ar e, tos organizacijos gavo pagalbą iš Norvegijos. Taip pat buvo pas, pasikisinimas prieš ES teisės aktus, bandant apmokestinti ne Vengrijos įmonės. Ir dar vienas neramentintis dalykas – politizuota teismų sistemos reforma toje šalyje. Turiu paprastą klausimą. Ar jūs manote, kad dabartinė padėtis Vengrijoje yra e, nuolatinis sistemingas kėsinimasis pažeisti Europos Sąjungos e, pagrindinius sutarčių nuostatas, ar manote, kad šiuo atveju pažįstas konkretus sutarties straipsnis? Ačiū šį klausimą. Tas klausimas labai dažnai keliamas pastaraisiais metais. Kalbam apie Vengrijos atvejį. Ir matėme, kad komisijos veiksmai padėjo išspręsti kai kurios klausimus e, komisijai palaikant di dialogą su Vengrija. Manau, kad ir, ir Vengrijos, noriu patikinti, ir Vengrijos, kad ir Vengrijos ir kitų valstybių atžvilgių aš, aš sieksiu palaikyti dialogą, ieškosiu konkrečių sprendimų, sprendžiant konkrečias problemas, e, palaikant dialogą su tomis valstybėmis, Tačiau aš nedvėjodamas pasitelksiu visas priemonės patikėtas komisijai, kad užtikrinčiau, jog būtų visapusiškai įgyvendintos sutarčių nuostatos ir tų sutarčių nuostatos, kurio, kurias yra pasirašę visos valstybės narės. Komisija imsis visų reikalingų priemonių, kad būtų pasiektas uh, tų prievolių gyvendinimas, kuris yra numatytas sutartyse bei kitose e, pagrindinių teisų dokumentuose, kurie galioja pili, piliečiams. Visi piliečiai turi teisę į nedalomą e, tų teisių užtikrinimą ir įgyvendinimas valstybėse narėse. Gonos. Κύριε Αντιπρόεδρε, į Epitropį. Pons Krisogonas, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Salio reikalų komitetas posėdžiavo ir priėmė sprendimą, kad priemonės pritaikytos Graikijos atžvilgių pažeidžia pagrindinių teisų hartijos nuostatas. Nepaisant to, trejetas reikalauja Graikijoje taikyti dar griežtesnės taupimo priemonės. Prieš tai klausiau paskirtojo komisijos nario Katainino to paties klausimo. Ir šio atsakymo supratau, kad uh, taupimo programa Graikijai ir žmogaus teisės nieko bendro tarpusavėje neturi. Todėl noriu paklausti, jeigu veiksite trejato vardu, ar laikysitės pagrindinių teisų hartijos nuostatų ir kokie tentai imtis, kad Graikijoje tos teisės nebūtų pažeidinėjimas. Ačiū už klausimą. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad jeigu vertintume dabartinę Graikijos padėtį, galima kalbėti beveik apie stebuklą, turint omenyje, kaip Graikija sugebėjo įveikti sunkiausią krizės etapą. Ir akivaizdu, kad e, sustarimas tarp trečio ir Graikijos e, turėjo teigiamo poveikio Graikijos ekonomikai. Aš e, ne noriu teikti, kad dėl šio ekonomikos pagerėjimo daug Graikijos žmonių turėjo prarasti darbo vietas, turtą, nuosavybę, vis dar daug jų kenčia. Tačiau trejato parengtas planas, griežtai derinant jį su Graikijos vyriausybė, yra grindžiamas sutarčių nuostatomis bendrijos teisė bei Graikijos nacionalinė atsakomybė. Išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris pasakė, kad e, įgyvendinant būsimas ES priemonės taupimo reikės įvertinti jas socialinio poveikio prasme. Tai yra visiškai būtina, tačiau aš tikrai nedrįščiau teikti, kad Raitas ar Graikija primesdamos atitinkamos taupimo priemonės ir e, sustardamos vykdyti Graikijoje reformas, pažeidė žmogaus arba pagrindinės teisės. Noriu aiškiai pasakyti, kad visos valstybės narės ratifikavo pagrindinių teisų hartijos nuostatas ir jos privalo būti taikomas visose valstybės narėse ir visų piliečių atžvilgių, ponas Kabras. Pone Timermansi, jau anksčiau buvo minėta, kad Europa turėtų būti grindžiama pagrindinių teisų apsauga, tačiau žinome, kad kai kurios šių teisų yra pažeidinėjamos arba pamirštamos ir dažnai tai yra pačios pagrindinės teisės į nediskriminavimą ir teisę kalbėti savo gimtają kalbą. Tai yra vienas iš didžiausių Europos lobių daugia kalbystė kuris nėra visose valstybės narėse vienodai saugomas noriu paminėti, kad praėjusią savaitę baigiau dirbti PEN International vertimo raštų komiteto pirmininku ir mes patvirtinome lingvistinių teisių manifestą, kuris išverstas į 70 kalbų. Puikiai žinome, kad kalbinės teisės yra labai svarbios, dažnai pažeidinėjamos, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad pagrindinės teisės gintumėte ne tik trečiosiose šalise, tačiau taip pat ir Europos Sąjungoje. Ar ketinate įvardinti tas valstybės, kurios šias teisės pažeidžia, iš kurios turėtų pagerinti padėtį? Ačiū supratom jūsų klausimą. Kaip ir jūs. Aš a, Labai aukštai vertinu daugia kalbystę, kalbų įvairovę, E, turėjau laimės gyventi daugelį Europos šalių, turėjau galimybę išmokti kelias europinės kalbas. Manau, kad tai yra didelis turtas. Būtų labai gaila, jeigu po 20 ar 30 metų visi mes kalbėtume bloga anglų kalba. Reikia išmokti gerai kalbėti angliškai, tačiau reikia taip pat puoselėti ir savo kalbas. Ir e, mokinti savo vaikus kalbėti kuo daugiau kalbų. Tai turėdamas omenyje puikiai žinau, kad visoje Europos Sąjungoje tiek jos viduje, tiek už jos ribų yra problemų su mažumų kalbomis ir labai atidžiai stengiuosi įsigilinti į mažumų kalbų problemas, pastelgti visas turimas priemonės, siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos mažumų teisės. Aš turiu menyje Europos tarybą, žmogaus teisų komisijoje, Europos taryboje, ESBO nacionalinių mažumų vyriausiai komisarą, turiu menyje Flensburgo institutą, kuris stebi mažumų padėtį. Taip pat e, Europos taryba yra patvirtinusi tinkamą hartiją dėl mažumų teisių ir būtina užtikrinti, kad visų šių teisės aktų nuostatų būtų laikomasi. Aš puikiai žinau, kad gimtosios kalbos vartojimas yra glaudžiai susijęs su asmens tapatybė. Ačiū, dabar mažmos kalba pakalbės ponas Helmeris. Pone Timirmansai, nežinau, ar e, esate girdėjęs apie Jungtinėje karalystėje esamas nuotaikas su žmogaus teisų komisija. Mes negalime deportuoti nusikaltelių, prievartautojų <clears throat> iš savo šalies ir jie dažnai kelia grėsmę netgi savo šeimos narių gyvybei. Lionel Hibber iš Jamaikos uh, uh, nepaisant to, uh, kad padarė nusikaltimų labai daug susilaukia per keturis mėnesius trijų vaikų su trimis motinomis, negali būti deportuotas, nes tai būtų pažeidžiama jo teisė į šeiminį gyvenimą. Ar galėtumėte užtikrinti e, Britanijos gyventojus, kad asmenys, kurie kelia grėsmę mūsų visuomenė, galėtų būti išsiusti savo kilmės šalis. Atsakymas. Jeigu grįžtumėme prie Europos tarybos ištakų, prie Europos konvencijų ištakų. Tai turime visi būti dėkingi labai Vinsonui Čerčiliui, kuris skatino galimybę pakilti virš aukščiau nacionalinių valstybių ir sukurti tam tikrą teisų sistemą, kuri galiotų visoje Europos erdvėje. Taip, ši sistema turi trūkumų, reikia juos svarstyti ir e, Junktinės karalystės vyriausybė tuos trūkumus išvelgia ir nori dalyvauti diskusijoje ieškančios problemos sprendimo. Tačiau noriu labai aiškiai pasakyti. Atsargiai reiškite savo pageidavimus nes jeigu imsime kvestionuoti Europos žmogaus teisų teismo prerogatyvas, tuomet e, sukurtume tam tikrą e, pretekstą, precedentą ir galbūt ir e, Junktinėje karalystėje kažkas pradėtų siūlyti netaikyti atitinkamų pagrindinių teisių ne tik uh, trečiųjų šalių, tačiau ir ES valstybėrių piliečių atžvilgių. Taigi mes turime užtikrinti vienodą galimybę naudoti žmogaus teisėmis uh, uh, visų šalių piliečiams, pavyzdžiui, Rusijoje, o Rusija bendradarbiauja su žmogaus teisų teismu su Europos taryba tikrai reikia labai atsargiai svarstant tas problemas, kurias jūs įvardinate ir mūsų žmogaus teisų apsaugos stebėsinos sistemos trūkumus. Turime e, žiūrėti, kad ta lasda nesusuktų į mūsų antrų galų. Ponas, ponė Timmermans E, Olandijos parlamente rugsėjo 14 dieną sakėte, kad islamiškai valstybė neturi nieko bendro su islamu. Tuo pat metu Olandijos slaptosios tarnybos pasakė, kad yra Olandų džihadistų, kurie vyksta į Siriją, nes e, ir tai jie daro e, islamiškųjų signalų kviečiami. Kas jūsų nuomonė yra islamo valstybės pagrindas? Ar krikščionybė, ar islamas, ar budizmas? Ar jūs atmetate slaptųjų tarnybų išvadas? Ar nemanote, kad islamiškoji valstybė ISIS gali e, sukurti visą srautą teroristų džihadistų? Daug iš jų gyvena jau Vokietijoje. Ar jūsų nuomonė tai nekelia rimto pavojaus Olandijos saugumui? E, Kaip jūs ketinate šią problemą spręsti ir kaip su panu Avromopulos bendradarbiausite bei pažabosite migrantų srautus? Ačiū už tokį klausimą. Šiuo metu vyksta siaubingas mūšis prie Kobanį e, Sirijoje, šalia Turkijos sienos. Žudomi žmonės, tai daro ISIS Galite sakyti, kad jie yra kariai. Jie yra musulmonai, kurdų musulmonai. Jokinga būtų pabandyti e, islamiškąją valstybę paversti islamo simboliu. Jeigu visus nuspalvinsime vienu teptuku, įžeisime daugybę žmonių. Aš e, kaip e, krikščionis nenoriu jaustis kaltas dėl to, ką ispanai per inkvizicijas padarė prieš šimtus metų. Todėl aš manau, būtų neteisinga dabar visus musulmonus skaldyti dėl islamiškosios valstybės. Jeigu e, matome, kas grėsmės kelia smurtaujantis ekstremistai, tamsuoliai, tokie kaip islamiškosios valstybės, Suprantame, kad vienintelis būdas su jais kovoti yra puoselėti mūsų vertybės, kurios yra pagrištos e, judaiškomis, krikščioniškomis šaknimis. Jomis visomis, e, joms visoms pritarė ir pasaulio musulmonų bendruomenė. Mums reikia sąjungininkų, mums reikia vieniems kitų e, paramos, turime dirbti kartu, negalime religinių karų terminais naudotis. Tik tokiu būdu mes galėsime padėti visuomenėms. Tai yra iš esmės ES vertybės - pagarba įvairoviai, pagarba tikėjimo laisviai ir pagarba teisėms, už kurias daug žmonių kovojo ir tebe kovoja ES, kuri mūsų nuomonė yra rami vieta. Svoboda. Svoboda. <clears throat> Uh, uh, Ačiū, ponė Timmermans. Ačiū, ponė Timmermans. Turiu du klausimus. Pirmasis dėl e, jau paminėto tarp institucinio sustarimo dėl geresnės teisėkuros. Ar jūs būtumėt pasirengęs pradėti dėrybas jau šiais metais, o ne kitais metais, kaip jūs sakėte atsakymuose raštu? Taip, e, tarp institucinis susitarimas galėtų būti priderintas Lisabonos sutarties sukurtai aplinkai. Mūsų nuomonė tai yra netidėliotinas reikalas. Antras klausimas – dėl deleguotų ir įgyvendinamųjų aktų. Jūsų atsakymuose raštu nėra labai aiškiai atspindėti Europos parlamento interesai. Jeigu neturėsime bendrų kriterijų, tai kaip Europos komisija taikys bendrus, kažkokius kriterijus rengdama teisės aktų pasiūlymus? Be to, kokių konkrečių žingsnių ketinate imtis? Greta to, kad bendrų reikalų taryboje kelsite visas problemas. E, kaip jūs sieksite pažangos derinimo bylose? Atsakant į pirmąjį klausimą. Norėjote sužinoti, ar aš esu pasirengęs kalbėti su parlamentu dėl tarp institucinio susitarimo ar galesnės e, teisėkuros ir ar tai bus padaryta greičiau negu numatyta. Vienintelė priežastis, kodėl aš paminėjau kitus metus, yra ta, kad išrinktasis pirmininkas Junkeris sakė, kad reikia įvertinti turimus teisės aktus. Ir tai yra mano pagrindinis prioritetas. Bet jeigu parlamentas norės pradėti anksčiau, aš esu pasirengęs su jumis dirbti, taip galiu pasakyti. Aš suprantu, kaip ir jūs, kad šis klausimas yra netidėliotinas. Ir jeigu parlamentas pradės apie tai kalbėti anksčiau, e, negu mes numatėme, tai aš esu pasirengęs jūs paremti. Dėl deleguotų ir gyvenamųjų teisės aktų Aš matau dabar jo Laineną ir prisimenu, kai rengėme Lisabono sutartį, atrodė, kad tada 90, e, 292 ir 291 straipsnė numatyti skirtumai buvo aiškus. Bet aš vis dar suprantu parlamento perspektyvą. Popieriuje tie straipsniai yra aiškus, bet e, vieno ar kito straipsnio pasirinkimas turi skirtingų padarinių parlamentui. Todėl Europos komisijai pavyks sėkmingai dirbti e, tik tada, jeigu jūs pasirinksite vieną straipsnį, bet tada kyla problemų su taryba. E, logiškai susikerta dviejų institucijų interesai ir komisija tampa tarpininkė. Vienintelis būdas šią problemą išspręsti, ir tuo aš tvirtai tikiu, yra elgiantis racionaliai ir objektyviai dėl mūsų taikomų kriterijų. Auditorumai E, Teisingumo teismas nelabai padėjo. Aš e, sakė, kad viską turit patys e, išsiaiškinti. Aš nesakau, kad negerbiu teismo, bet jis taip mums atsakė. Esmė yra ta, kad pradžioje turime turėti aiškius kriterijus ir nuspręsti, ar tai yra gyvenamasis aktas, ar deleguotasis teisės aktas. Silva Perera. Obrigado. Ačiū. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, norėčiau pateikti tokį klausimą. Dėl ekonominės valdysenos įtakos institucijoms. Kaip institucijas įtakos ekonomikos ir pinigų sąjungos sąranga. Atsakydamas į parlamento klausimus, sakėte labai aiškiai, kad nereikia eurozonai paralelinių institucijų. Institucijų uh, skaičiaus didinimo reikia vengti. Ar jūs norėjote pasakyti, kad e, Eurozonos parlamento sukūrimo idėja jums atrodo neremtina? Būtent aš ir norėjau pasakyti. Nieko kito negaliu pasakyti. Ar galiu atsakyti tik per kelias sekundės? Būtent taip aš galvoju. Ja. Labai gerai. Ponas Uljedovski. Dobrai legislacijai. Ačiū, turiu porą klausimų. Jūs kalbėjote apie geresnę teisėkurą. Gal galite pateikti mm, teisės aktų pavyzdžių, kuriuos reiktų paskelbti negaliojančiais, nes, pažiūrėjau, dėl to, kad jie e, yra kliūtis ekonominės veiklos plėtojimui Europoje. Taip pat noriu paklausti apie Europos piliečių iniciatyvą. Pasakėte daug gerų žodžių apie tai ir tai viena iš svarbiausių iniciatyvų. Turime vieną iniciatyvą, esame surinkę 2 milijonus parašų dėl vienos svarbiausių teisių, teisės į gyvybės apsaugą, tačiau komisija tą iniciatyvą atmetė. Sakėte, kad komisija neturėtų būti. Neturėtų dirbti sausai ir turėtų visų, visas iniciatyvas traktuoti uh, su pagarba, ar tai reiškia, kad ateitie galime tikėtis atviresnio požiūrio tokias iniciatyvas? Pone Timirmans, atsakydamas į pirmą klausimą, sakyčiau, kad vienas didžiausių smūgių ES prestižui pastaraisiais metais iš, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti ir nesvarbių dalykų. Skardinės E, skardinių reglamentavimas, bet tai e, pasirodė smulkmeniškų dalykų. Aš nesau, kad tokių iniciatyvų nebus ateityje, bet jeigu mes neįvertinsime iniciatyvų, teisės aktų pasiūlymų, tai visi dirbantis parlamente ir komisijoje, visi ekspertai dirbantis darbo grupėse turėtų e, remtis blaivių protų, intuicija ir suvokti, kad kartais teisės aktai, teikiami teisės aktai yra absurdiški. Ir aš siūlau pakeisti tą kultūrą, aplinką, terpę, kurioje gimsta uh, teisės aktų pasiūlymai komisijoje ir paskui jie įvarstatomi parlamente. Tai, tai, tai, tai labai smarkiai pakeistų mūsų darbo pobūdį. Ir manau, kad tai būtų labai naudinga e, Europos piliečiams. O dėl Europos piliečių iniciatyvos komisija šiuo atveju buvo labai, labai teisingai ir, ir, ir teisėtai sureagavo jūsų minėtą iniciatyvą tai ji veikia paremdamasi visais įgaliojimais suteiktais jai sutartysi, tačiau tai nereiškia, kad tas klausimas negali būti svarstomas politinėje diskusijoje. Ir komisija ir pasinaudos tokia galimybė, aptardama tą klausimą su piliečiais, kurie inicijavo šį ateisės akto pasiūlymą. Toliau ponė Grisbek. Ačiū, ponė paskirtasis e, vicepirmininkė. Jūs e, sakote, kad esate pragmatiškas Europos parlamento partneris, taip pat tarybos partneris. Jūs esate įsipa, besižadėjęs panaudoti visą e, potencialą, kurį galime išnaudoti. Ir Vengrijos klausimą atsakėte. E, pasakėte, kad pasitelksite visus sutarties straipsnius ir pagrindinių teisų dokumentus, bet jums leidus norėčiau grįžti šiek tiek į praeitį ir noriu, kad jūs patikintumėte mane, kai dirbote savo šalies užsienio reikalų ministru, e, priešinotės taryboje sankcijų paskelbimui Vengrijai ir Jūs taip pat pareiškite, kad reikia e, užtikrinti pagrindinės teisės visose valstybėse narėse ir jas užtikrinti, tačiau tai nereiškia, kad komisija pradės renkti bendrą kriterijų sistemą, kurių pagrindų galima būtų tikėtis sistemingo atsako, Tai yra, kalbu apie kriterijų sistemą, kuri būtų taikytinama valstyb, visoms valstybėms narėms. Ar jūs e, galite patikinti, kad jūs renksite tuos kriterijus, pagal kuriuos bus įvertinama, kaip valstybės narės įgyventina pagrindinių teisų hartiją. E, karts nuo karto visos valstybės pažydžia pagrindinių teisų hartiją. Taip įvyksta. Visi turime tokios patirties ir todėl reikia, kad, kad komisijoje, taryboje, visose agentūrose atsakingose už pagrindinės teisės būtų, visos jos organizacijos skirtų dėmesį visoms valstybėms narėms, nes niekas e, nėra apsaugotas nuo pažeidimų. Dėl Vengrijos. Manau, kad reikia pradėti nuo dialogo, bandant, kaip komisija tai ir darė, išspręsti konkrečią problemą. Ir Mm, dviem konkrečiais atvejais žinau, kad komisija išsprendė problemą, konkrečią Vengrijos problemą. Tačiau istorija tuo nesibaigė ir aš jau sakiau ir pakartosiu, kad aš išnaudosiu visą turimą priemonių arsenalą komisijos. Nes kalbame apie, apie Europos normų pažeidimą dėl kriterijų sistemos, kriterijų taikytinų nu, visoms valstybėms narėms. Aš pradėsiu nuo metinio kolokvimo sušaukimo ir išklausysime visų toje srityje dirbančių Europoje organizacijų pasisakymų, nes yra sukaupta daugybė patirties, yra išmanimo ir žinių, kurios, kur, kurių neturi komisija, kurios, kur, su kuriomis nėra susipažinęs Europos parlamentas. Reikia išsiaiškinti, ką turime, kas jau yra. Jei po to padarysime išvadą, kad to nepakanka, būsiu pasirengęs teikti pasiūlymus, bet reikia išsiaiškinti, kokia yra padėtis, ar iš tikrųjų mums dar stinga kažkokių instrumentų, kurių dar neturime. Ačiū, ponė Timermas, ponas Dejong. Pirmininkė paskirtasis komisijos nary. Mano kolegė Cimer uždavė Jums klausimą apie socialinės pasiekmes ir geresnę teisėkurą. Aš pritariu tam. Paskui buvo kalbėta apie Graikiją. Skurdo, taip pat e, e, sudėtingos gyvenimo situacijos klausimus Graikijoje. Ar jūs nemanote, kad ES turėtų pasirašyti socialinę hartiją ir jeigu tai būtų, ar tai kažką pakeistų. Ir turiu klausimą apie Europos audito rūmų darbą Luksemburgė. Ar sieksite užtikrinti, kad 2020 e, strategijos aspektai dėl kovos su skurdu ir nedarbu uh, bus ypatingas siekis prioritetas įtrauktas į jūsų darbo tvarkę. Šiame konkrečiame etape laukiame Europos teisingumo teismo nuomonės dėl žmogaus teisės, konven, teisų konvencijos. Kai tik ta nuomonė e, bus paskelbta, aš nedelsiant imsiuos visų žingsnių, kad e, Europos Sąjunga pasirašytų Europos žmogaus teisų konvenciją ir taptų jos šalimi. Tai bus pirmasis mano žingsnis. Tai reikš, kad nuo to momento Europos Sąjungos institucijos privalės taikyti visas Europos Sąjungos, Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatas. Dėl Europos socialinės hartijos atvirai sakant, dabar negaliu atsakyti šį klausimą. Dabar dar negaliu pasakyti, kokie santykiai susiklostys tarp komisijos ir Europos socialinės hartijos, atsižvelgiant į sutartise numatytus apribojimus ir galimas pasakmas, bet galiu Jūs patikinti, jog aš pasidami, pasidomėsiu šią situaciją ir išsiaiškinsiu kokiu mastu Europos komisija ir Europos Sąjunga, bet ypač Europos komisija galėtų įsipareigoti būti saistoma Europos socialinės hartijos. Turiu pasakyti, kad e, nežinau konkrečių teisinių pasiekimių tos hartijos. Dėl 2020 e, strategijos tikslų tai yra bendri politiniai tikslai, kuriuos Junkeris, kurių Junkeris norėtų siekti, o po to mes apie tai kalbėsime su, jūs, su jumis Europos parlamentu. Ponės Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie Natalį Grisbek užduoto klausimo, ką tik tai apie pagrindinės teisės ir Vengriją. Aš išklausiau jūsų atsakymą. Sakėte, kad reikia palaikyti dialogą. Tačiau man, aš manau, kad Europos parlamentas ir komisija kalbasi su, su Vengrija jau keletą metų, o šiame parlamente praeisiais metais kolega iš Žaliųjų frakcijos rengė pranešimą ir taip pat priešvados, kad reikia palaikyti dialogą e, su taryba, parlamentu ir komisija. Ir sakėte, kad tokio pasiūlymo nereikia, nes situacija Vengrijoje dar netokia, ne, ne tokia, kad reikėtų griebti sankcijų. Prieš keletų mėnesių paaiškėjo, kad e, šalies premjeras nori neliberalios valstybės, kuri būtų panašiai Kinija arba Rusija. Noriu paklausti, ar jūs nemanote, kad tai jau iš esmės yra sisteminio pobūdžio grėsmė ir jeigu įstatymo viršenybė yra uh, vertybė čia, Galbūt jau atėjo laikas Europos, Europos komisijai imtis veiksmų ir siekti užtikrinti tą įstatymo viršenybę. Ačiū. Jei atsakyčiau, jeigu bandyčiau atsakyti visus Viktoro Orbano kalboje išdėstytus politinius aspektus, tai užtruktų. Mano politinis e, globėjas vadovas buvo Max van der Stuhl ir jis teigia, kad reikia vertinti institucijų elgesį piliečių atžvilgių, labai, daryti tai labai tiksliai ir atidžiai ir bandyti suvokti, ar tai pažeidžia kokias nors normas ir nuostatas jei būsiu pas, patvirtintas komisijos vicepirmininku, aš mielai imsiuos tuos užduoties. Vengrija yra es valstybė narė ir reikia išsiaiškinti situaciją. Ir kai, dibau, kai buvau užsienio reikalų ministru, daugia su kitų šalių užsienio reikalų ministrais ėmėmės iniciatyvos taryboje. Tuomet pagrindinių teisių padėtis buvo svarstoma taryboje ir Niderlandai buvo viena iš valstybių, kurios ėmėsi šios iniciatyvos. Bet vėl noriu pasakyti, kad viskas prasideda nuo dialogo. Jei dialogas nepadeda pasiekti rezultatų, kurių pageidaujame, tuomet imamės kitų priemonių. Galima kalbėti ir apie pažeidimo tyrimo procedūrą iki pat septintajame straipsnėje numatytų sankcijų, jei prireiktų. Ir aš nedvėjodamas to imsios. Ir per pastaruosius 17 metų darbo man ypač užkliuvo tai, kad ES labai e, garsiai kalba apie valstybę esančių už es ribų prasižengimus, tačiau daug kukliau vertina pačių ES narių elgesį. Uh, Mr. Timmermans, I wonder if you would... Pons Helmeris, pana Timmermans, ar pritartumėte man, jeigu sakyčiau, kad dėl Europos e, arešto orderio daug neteisingumo kyla ir pažeidžiami Britų piliečių šimtmečiais puoselėtos teisės. Aš asmeniškai e, dalyvavau arba stebėjau, kai mano apygardos pilietis buvo laikomas um, kardomajame suėmime tris mėnesius kitoje šalyje, nesuteikiant jam teisų vertėją, neužtikrinant jokių teisų. Ir jo, tiksliau tai buvo du asmenys, kurie patyrė labai daug žalos, tiek asmeninės, tiek profesinės. Yra daug tokių pavyzdžių. Šiandien uh, gavus e, trečiosios šalies teismo e, orderį, Britų piliečiai gali būti to jau pat išduodami, e, neužtikrinę tokių teisų, ką darysite, kad padarytumėte galą šiai neteisybei. Ačiū už Jūsų antrąjį klausimą. Tai tam tikrą prasme buvo veidrodinis atspindys Jūsų pirmojo klausimo, kuriame teigiate, kad Europa suteikia jūsų šalių piliečiams per daug teisų, dabar tvirtinate, kad e, Europa nepakankamai teisų užtikrina, na gerai. Atvirai, šnekant, manau, kad Europos arešto orderis buvo labai sėkmingas projektas, jei iš tiesų norime kovoti su nusikalstamumu visoje Europoje, mums reikia Europos arešto orderio, mums savaime suprantama būtina užtikrinti, kad taikant šį orderį būtų laikomas ir būtų garantuojamos e, visapusiškai žmogaus teisės. Aš e, savo suprantama negaliu sigilinti į jūsų e, minimos bylos atvejį, jeigu informacija, kurią patikėte teisinga, tai tikrai kelia pasibaisėjimą. Tačiau E, atsižvelgiant į patiriamas grėsmės, į organizuotų nusikaltelių sugebėjimus veikti pasaulio, ne tik Europos mastu, kovoti su nusikalstamumu Europoje būtina pasitelkinti Europos arešto orderį ir aš vertinu tai kaip vieną iš didžiausių sėkmių kovojant su nusikalstamumu. Ponas Lebreto. Pone Timmermansui, komisijos pinkas Junkeris jūs paskiria savo dešinę ranką, jis bus tas superkomisaras, galėsantis vetuoti visų kitų komisijos narių iniciatyvas ir e, jūs e, gausite įgaliojimus, dėl kurių, pavyzdžiui, Prancūzija protestuoja prieš ES, kurios svarbiausia misija yra užtikrinti Europos piliečių saugumą. Jūs esate gudrus diplomatas, pamirštantis, kad Europoje yra įvairių mokesčių priebėgų, tačiau jums vis tik tai suteikiama galimybė išsaugoti Europos Sąjungą, ko pageidauja ir apie ką kalbėjo ponas Junkeris, tačiau jūs to nesugebėsite padaryti. Kaip galite mus versti patikėti, kad laikysitės subsidiarumo principo ir kad Europos Sąjunga ne primes e, Europos tautoms e, priverstinio taupimo. Kaip jūs galite ginti arba pasiduoti LGBT asmenų e, lobizmui, kuomet milijonai žmonių kenčia nuo skurdo? Aš nelabai išgirdau klausimą jūsų pasisakymą, tačiau vis tik tai galiu jums pateikti atsakymą. Net jeigu ir manote, kad uh, tai, ką ketinu veikti per artimiausius penk, penkerius metus, jeigu parlamentas mane patvirtins, bus nenaudinga. Jei teisingai prisimenu, kokia Europa buvo mano senelių ir mano tėvų laiku, laikais. Kai prisimenu savo šeimos narius, kurie negalėjo atvirai pareikšti, kad yra gėjai negalėjo atvirai demonstruoti savo homoseksualumo, kuomet juos muždavo gatvėse kraštutiniai dešinė ir dabar matau, kad dauguma ES valstybių narių tos pačios lyties asmenys turi teisę tuoktis. Aš tai vertinu kaip žmogaus teisų kultūros, europinės kultūros išraiška kuri e, prasidėjo nuo Prancūzijos revoliucijos, e, siekiant užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės vyrams ir moteriams visiems. Ir tai prasidėjo Prancūzijoje. E, Ta padarė Žan Žorės, kuris prieš šimtą metų buvo nužudytas bepročių nacionalistų Prancūzija turėtų didžiuotis tokiais asmenimis ir jūs turėtumėte jais didžiuotis. Pone Delangė. Na, mano atveju lytis yra pakankamai aiški. Malonu užduoti klausimą gimtają kalbą. Noriu pradžioje pasakyti, kad e, aš tikrai manau, jog jūs tinkamai galėsite atsvauti ir vykdyti Europos politiką. Jūs minėjote, kad Europai trūksta piliečių pasitikėjimas, jį atgausime tik pademonstruodami, kad e, Europos Sąjunga verta pasitikėjimo, todėl komisija turi apsiriboti svarbiausiais dalykais rūpimais piliečiams, tai yra energetika, darbo vietų kūrimas ir nesileisti nesigilinti į smulkmenas, ar remiantis jūsų kalbų mokėjimu ir jūsų uh, tų teigiamų įvažių, manau, kad jūs tikrai sulauksite nemažai kolegų prielankumo, tačiau noriu, kad konkrečiai vertintumėte, kokie susirtise imsitės darbų per artimiausius penkerius metus ir linkiu jums sėkmės. Mano svarbiausia užduotis bus pasirūpinti tuo, kad kiekvienas komisijos narys siūlytų geresnius teisės aktus, nes kai tik e, užtikrinsime, kad kiekvienas komisijos narys savo srityje tinkamai susitvarkys, siūlys tinkamus teisės aktus, peržiūrės galiojančius, galime tikėtis sėkmės ir aš tikrai nebūsiu kažkoks komisijos šerifas, versdamas komisijos narius kolegas dirbti tai, ko jie nenori. Stengsiuosi, kad mm, komisijos narių kolegija bendrai galėtų veikti sėkmingai ir nesimtų nereikiamų darbų ir kad Europa dirbtų tose sritise, kuriuose būtina dirbti, o ne ten, kur nori dirbti arba kur jai patinka dirbti. Taigi komisija yra valdoma kolegialiai, komisijos pirmininkas turi teisę nustatyti komisijos narių darbo atvarkais. Dabar tą ketin daryti kartu su manimi ir kitais vicepirmininkais sprendžiant, kokie klausimai verti įtraukimo į darbo atvarkę. Ir Savame suprantama, <clears throat> kad tas būdas yra pats tinkamiausias, siūlant tam e, tikrus teisės aktų pasiūlymus. Na, veto teisė tikrai e, veikia geriausiai, kuomet jie yra nesinaudojama ir negrasinama panaudoti. Galiu Jums pateikti pavyzdį E, kalbėdamas apie savo e, praeities veiklą, dalyvavau dviejų koalicinių vyriausybių veikloje Niderlanduose. Formaliai Niderlandų vyriausybėje sprendimai primami balsų daugumą. Dviejose koalicinėse vyriausybėse niekuomet nebuvo balsuojama dėl sprendimų prieimimo, nes buvo visą laiką sutarima kolegialiai ir aš galiu atitinkamai įsivaizduoti naujos komisijos darbą, sudarant sąlygas kolegialiai pasiekti tai, apie ką kalbėjo diskutuodamas su Europos parlamentu Žanas Klaudas Junkeris, pristatydamas savo programą. Ačiū ponai Leininui žodis. Mielas Fransi Timermansai, įžangoje kalbėjote apie tai, kad šie klausimai yra Europos demokratijos žvaigždžių valanda taip pat kaip ir e, pagrindiniai kandidatai komisijos pirmininkus turėjo savo žvaigždžių valandą prieš Europos parlamento rinkimus. Deja, pagrindiniai kandidatai nėra iš visų 28 valstybių narių, o tik iš savo kilmės šalių. Kokių minčių turite, kad e, galėtumėte mums e, pateikti Europos rinkimų teisės pakeitimus besirengiantis naujiems parlamento rinkimams. D parlamentas neturi teisės teikti statymų pasiūlymų, komisija turi šią monopolistinę teisę, kaip jūs elgsitės su Europos piliečių iniciatyvomis ir e, tuo tarpu rengiant savo pranešimus parlamente mes e, to pasigendame. Taigi ką jūs ketinate daryti, kad šie, šios iniciatyvos nenugultų stalčiuose. Daug galime kalbėti apie svarbiausius pagrindinius kandidatus. Aš um, diskutavau apie tai su pirmininku. Žinau tikrai vieną dalyką. Be pagrindinių kandidatų ši komisija nebūtų gimusi iš Europos parlamento, nes pirmą kartą atsitiko taip, kad Europos parlamentas galėjo nuspręsti, kas taps Europos komisijos pirmininku ir tai yra demokratinė naujovė ir puikiai žinote, ponė Laininai, kai vieną kartą toks dalykas atsitinka, jau e, negalima jo panaikinti. Aš manau, kad pagrindinių kandidatų atsiradimo demokratiniai padariniai kol kas dar nebuvo arba negali būti siejami su rinkėjų aktyvumo padidėjimu e, per parlamento rinkimus, tačiau bent jau parlamento įtaką formuojant komisijos sudėti jie tikrai padidino. Ar mes turėtume patvirtinti kokį nors Europos e, parlamento rinkimų įstatymą, kuris galiotų visose valstybėse narėse, galbūt komisija čia nebūtinai turėtų imtis iniciatyvos, parlamentas galėtų kažką panašaus inicijuoti arba pačios valstybės narės, tačiau pagal galiojančią sutartį tokių galimybių nėra. 225 straipsnis. Paklausite, kaip Europos komisija reaguotų atitinkamus parlamento pasiūlymus, nesu tikras Anksčiau tvirtinate, kad komisija labai paviršutiniškai reaguoja, galbūt komisija galėtų parengti atitinkamą komunikatą, daugiau dėmesio skirdama pranešimams savo iniciatyvą ir jų turinį, žinote, tai pagentų padėti, tačiau galėtume tą padaryti. Ačiū, pana Timermansai. Europos parlamentas gali teikti tinkamus pasiūlymus dėl Europos parlamento rinkimų organizavimo. Galėsime dar grįžti prie šio klausimo. Ponas Skrypė, kas dabar užduos savo klausimą. Aš čia, ponė Timermans, turiu savo rinkėjų ir kolegų krikščionių politinėme judėjime vardu. Europos piliečių iniciatyva buvo pasiūlyta kaip nauja priemonė leidžianti Europos piliečiams dalyvauti Europos sprendimų prieimime o realiai matome, kad ji nepasiteisina. Jūs ką tik sakėte, kad komisija yra pasirengusi atmesti vieną iš tokių iniciatyvų. Tačiau e, teisinis pagrindas e, jau Europos komisijos buvo patvirtintas. Tai kodėlgi tas pagrindas taiga buvo atmestas? Kokiu žingsniu imsitės, kad pradėtumėt politinę diskusiją, kuri jūsų nuomonė yra būtina? ką jūs asmeniškai darysite, bent vieno iš mūsų interesams patenkinti. Ačiū. Europos piliečių iniciatyvos pobūdis yra toks, kad piliečiai gali prašyti komisijos pateikti pasiūlymą. E, o Europos piliečių iniciatyva, apie kurią jūs kalbate, neprašė, kad Europos komisija e, pateiktų pasiūlymą. Ta iniciatyva buvo susijusi su komisijos kompetencija. Todėl formaliai Europos komisija ir turėjo reaguoti taip, kaip reagavo. Iniciatyva nežlunga, kada Europos komisija reaguoja pagal sutartį E, piliečiai paprastai kelia aktualias temas, kurios visiems rūpi. O šiuo konkrečiu atveju, jeigu Europos komisija dėl formalių priežasčių gali pasakyti ne, ji vis tik turi palikti galimybę Europos parlamentui ir komisijai pradėti dialogą to klausimu su žmonėmis, kurie tą iniciatyvą iškėlė. Aš manau, kad mes tą galimybę turėtume ateityje dar dažniau panaudoti, bet noriu dar kartą pakartoti, Europos piliečių iniciatyva numatytoji e, Lisabono sutartyje kaip numatyta Lisabono sutartyje, e, turi prašyti, kad Europos komisija teiktų pasiūlymą, bet tai turi būti pakrista teisinių pagrindų, e, kuriuo vadovaudamasi Europos komisija turi apdoroti tas iniciatyvas. Komisija turi teisę vadovauti sutartimi. Ponas Giorins, ačiū ponė pirmininkė. Kalbant apie eurozonos išorinį atstovavimą. Jūs, ponė Tirmomens, jūs nenuneigėte galimybės, kad tokio dalyko reikia, bet pabrėžėte, kad yra nemažai valstybių, kurios yra pasirengusios eiti tokiu keliu. Kaip jūs vertinate tokį valstybių abejingumą, nenorą eiti? O baigdamas dėl e, Škotijos nepriklausomybės referendumo. Jūs kalbėdamas e, gana aptakiai kalbėjote ir e, minėjote, kad Škotijai tektų pasitraukti iš ES. Ar nemanote, kad šis referendumas atveria galimybę e, Škotijai likti ES, jeigu 2017 metais pati Jungtinė karalystė nuspręstų pasitraukti iš ES. Kalbant apie eurozonos išorinį atstovavimą, Aš galiu Jūs patikinti, kad prireiks nemažai laiko, suprantant, kad e, daug valstybių narių, pasinaudodamas eurų kaip valiuta, jau turi savo atstovybės, pavyzdžiui, tarptautinėme valiutų fonde. Ir e, jeigu jos būtų atstovaujamos, jos e, veiktų kartu su kitomis valstybėmis, taip pat įskaitant ir tas, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Sistemos suformavimui reikia laiko. Be to e, gali kilti klausimas, jeigu pakeisim atstovavimo sistemą ir jeigu turėsim vieną atstovą visai eurozonai, tai sumažinsime euro įtakingumą tarptautiniu mastu, kaip valiutos. Todėl ir čia aš pasisakyčiau už pragmatiškumą. Tačiau laikui einant, kai eurozona e, išsiplės ir į ją įeis beveik visos ES valstybės narės, tas klausimas turbūt e, bus keliamas labai rimtai. Aš žinau, kad e, e, Eurosa, euro valstybės norės atsakymą į tokį klausimą. O kalbant apie pasitraukimą iš ES teisę, Ji yra nusavyta Lisabono sutartyje. Europos Sąjunga nėra kalėjimas. Jeigu viena ar kita valstybė narė mano, kad jai naudingiau pasitraukti iš Europos Sąjungos, ji turi visas teisės tą padaryti. Tai neturi būti kažkoks tai argumentuotas uh, E, visų valstybių judėjimas, bet e, visos valstybės narės turi teisę išeiti iš ES. ES nėra kalėjimas. Toliau e, ponė Spinelli. Pone Timermans. Aš norėčiau grįžti prie kolegos iš Graikijos klausimo, nes jūsų atsakymas mane pasirodė deramas. Aš suprantu, kad jums reikia laiko, e, kad apsvarstytumėt prisijungimą prie ES socialinės hartijos. Tačiau daug laiko tokiems svarstymams neturime. Daugelėje valstybių narių socialinės teisės, darbuotojų teisės yra e, labai e, aktuali tema. Ir kitas dalykas, ar jūs manote, kad trojka turėjo teigiamos įtakos Graikijai? Bet jeigu kalbame apie pagrindinės teisės, tai išvelgiame prieštaravimą tarp jūsų žodžių, būtent to, kad trojkos planai buvo pagristi bendrijos teisė ir to, ką sakė komisijos narys Katanen. Jis sakė, kad pagrindinių teisų hartija tokiems memorandumams nėra taikoma. Kaip jūs ketinate suderinti savo pozicijas? Forse posso dire che il nome Spinelli Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad Spinelį pavardė visuomet mane įkvepia. Aš susitikau su Spinelį, kai buvau jaunas ir to niekad nepamiršiu. Tai žmogus, kuris kūrė Europą, jis e, Europos kūrimo procese suvaidino ypatingą vaidmenį. Na, o kalbant apie taikymą pagrindinių žmogaus teisų hartijos taikymą. Gal tai nėra taip jau sudėtinga, nes tai yra Europos teisė. Europos institucijos e, savo e, veikloje turi atsižvelgti į ES sutartį ir hartiją. Aš e, neižvelgiu jokių alternatyvų institucijoms. Na, o dėl Graikijos esu tikras, kad tų priemonių socialiniai padariniai buvo labai geri. Mes visi matėme, kaip ta valstybė kentėjo ir su kiek sunkumu susidūrė. Bet uh, be tarpusavio šeimų paramos turbūt jie nebūtų e, išgyvenę, bet turbūt negalėtume ir ginčyti su manim, kad reformos e, buvo reikalingos, e, socialiniai padariniai buvo milžiniški. Trojka įsikišo į Graikijos gyvenimą ne todėl, kad norėjo padaryti žalos Graikijos žmonėms, reikėjo reformų, kurias reikėjo gyvendinti, nes Graikija E, buvo patekusi į siaubingą ekonomikos padėtį. Reforma buvo neišvengiama ir dabar mes matome jos teigiamus padarinius. E, Pone Timermans, Europos e, Sąjunga praranda savo piliečių pasitikėjimą. Aš esu čia Ir taip atsitinka pirmiausia todėl, kad ji nesugeba e, vykdyti savo įsipareigojimų. Pasitikimą piliečiais galime gyvendinti tik, jeigu Europos institucijos elgsis pavyzdiniai. E, savo misijos laiške, ponė Junkeri, jūs kalbate apie Europos komisijos darbą, akcentuojate skaidrumą ir, aišku, e, kalbate apie interesų konflikto vengimą. Komisaro elgesio kodeksas draugė, e, draudžia elgesį, e, kuriame įsiveltų asmeniniai ir šeimininiai interesai. Deja, kai kalbame apie interesų konfliktą, kalbame tik apie savo asmenius ar savo sutoktinio interesus. Ar nemanote, kad reikėtų komisaro geralgesio kodeksą pakoreguoti, kad interesai būtų deklaruojami atspindint visos šeimos padėtį platesnė prasme. Ir kitas dalykas, ką jūs galvojate daryti e, šiame Europos parlamente, nes jis yra modernios demokratijos pavyzdys, kaip galėsite e, sutvirtinti parlamento galės rimčiau vertinti komisijos narius ir jų kompetenciją. Pats Europos parlamentas analizuoja e, ir pačių Europos parlamento narių e, interesų deklaracijas. Ir kai jeigu neklystų, ta analizė yra labai panaši į tai, ką mes komisijoje atliekame. Dėl skaidrumo. Ir aš noriu, kad jau būtų daugiau, bet turime to siekti kartu, kaip institucijos išanalizuokime Europos komisijos įpročius, išanalizuokime Europos parlamento veiklos įpročius, tarybos įpročius ir pamatysime, kuri institucija e, veikia geriau už kitas šiandien. Aš manau, kad Europos parlamento ir Europos komisijos e, interesai turi būti identiškai vertinami, e, negali būti jokių abejonių dėl Europos parlamento nario ar Europos komisijos nario asmens integralumo. Jeigu mes rasime būdų tą daryti vienodai, tai aš milai su parlamentu pasitarsiu, kaip pasiekti tokio suvienodinimo. Bet juridiniu požiūriu jau dabar apibriežti, kas yra šeima, kokiu mastu, uh, kuri giminės dalis įeina į šeimą, būtų labai sudėtinga. Tarp valstybių narių ta koncepcija labai smarkiai skiriasi. E, kas įskaičiuojama į šeimą, kas ne. Aš negalėčiau pateikti dabar labai konkretaus atsakymo, bet aš pats e, noriu būti Europos parlamento partneris ir labai aiškiai parodyti, kad abi mūsų institucijos siekia kuo optimaliau užtikrinti skaidrumą, visų institucijų lygmenių, kad įtikintume tarybą, kuri šioje srityje turi nemažai ką nuveikti, e, kad tai, ką mes darome, yra teisinga. In qualità di Presidente ha il piacere di farle una seconda domanda, spero non le rispondo. Ačiū. Man tenka antrą kartą galimybę užduoti Jums klausimą. Tikiuosi, kad neprieštaraujate tam. Europos parlamentas savo teisėkuros darbe privalo e, paisyti jam numatytų prerogatyvų. Yra nemažai galimybių teikti e, teisės aktų pasiūlymus dėl negreštosios teisės. Nėra numatytų prievolių šioje srityje, bet to, tokie teisės aktai gali e, turėti tam tikrų pasiekmių, pasiekmių verslui žmonėms. Kaip jūs, dirbdamas komisijoje, užtikrinsite, kad e, tų e, teisės aktų galimos pasiekmes būtų įvertintos ir kaip e, užtikrinsite, kad būtų priimimas sėkmingai teisės aktai pagal papildomų teisės aktų priimimo procedūrą? Ačiū. Kai kurie analizės aspektai yra labai techninio pobūdžio, nesusiję su finansiniu teisės aktų poveikiu, bet tai susiję su vidiniu komisijos tarnybų darbu. Tačiau jei konkretus teisės aktas daro konkretų poveikį, kaip jūs patikite pavyzdį verslui, piliečiams, Turime visų pirma įsitikinti, kad tų teisės aktų įgyvendinimas būtų stebimas ir kad e, egzistuotų demokratinė tų aktų įgyvendinimo kontrolė, kurią vykdytų Europos parlamentas arba nacionaliniai parlamentai. Reikia tuos teisės aktus išanalizuoti ir išsiaiškinti, e, kurių poveikis e, reikalauja parlamento arba nacional, Europos parlamento arba nacionalinių parlamentų priežiūros. Ir tai būtų išdėstyta tarp institucinėme susitarime dėl geresnio reglamentavimo. Pone Šopflin, pone Timmermans, Niderlandų vyriausybė jau pareiškė, kad 54 sritise nebereikia siekti pridėtinės vertės Europos mastų sukūrimo, kur reikia brėžti skiriamąją liniją ribą tarp valstybių narių ir Europos kompetencijų ir kaip užtikrinti, kad abipusės būtų pastenkintos sprendžiant svarbiausią klausimą – Europos integracijos. I think, I think the, um, uh, the way we legiferate. Manau, kad reikia peržiūrėti patį teisės aktų kūrimo ir priminėjimo procesą ir turėtumėme atlikti išsamesnę teisės aktų analizę. Jei konkrečiai išsiaiškinsime, kokį poveikį te ES teisės aktai turi žmonėms ir verslui. Ir jei išsiaiškinsime tą ankstyvojo etapą, būtų labai naudinga, nes tuomet galėsime nuspręsti, ar toliau teikti tokio teisės akto pasiūlymą ar ne. Manau, kad teisės akto poveikio vertinimas tu, turi tapti teisėkuros proceso sudėtinė dalimi, nes, kaip žinome, Europos Sąjungos teisėkuros procesas yra toks, kad komisija pradžioje gali pateikti teisės akto pasiūlymą dėl arklio, tačiau galų gale galutin, patvirtiniu galutinį teisės aktas gali paaiškėti, kad buvo primtas teisės aktas dėl kupranugaro. Taigi, e, kaip tai paaiškinti žmonėms. Poveikio vertinimas turėtų būti ypač svarbus etapas. Kitas svarbus dalykas, į diskusijas reikia įtraukti kitus suinteresuotų interesų atstovus. Nežinau, ar tų interesų grupių atstovai, kurie ateina į konsultacijas su, su komisija, komisijos tarnybomis, iš tikrųjų atstovauja valstybių narių interesus. Manau, kad e, lobistinė veikla tampa savotiška institucija Briuselyje. Todėl labai svarbu e, įkurti privalomą lobistinių organizacijų registrą visose institucijose, kad būtų aišku, kas kokius pasiūlymus teikia dėl teisės aktų. Bet taip pat manau, kad tai bus sudėtingas uždavinys, nes tai pakeis darbo kultūrą, darbo pobūdį ir parlamente, ir komisijoje. Ponas Morais. Pone Timermans. jūsų atsakymuose jau aiškėja jūsų požiūris, jūs sieksite apginti mūsų vertybės, tai tikrai labai svarbu. Bet norėčiau nueiti dar toliau ir paklausti jūsų apie pagrindinių teisių apsaugą. Kokiu komisijos nariu jūs būsite? E, duomenų e, e, apie asmenį sulaikymas, taip pat e, kovas su islamo valstybė. Taip pat aktualiai yra ne tik Vengrija, e, griežta taupimo politika, LGBT bendruomenės teisės. Daugelis valstybių nenorintis veiksmų kai kuriuose srityse. Ar jūs sieksite būti populiariu komisijos nariu, ar jūs sieksite užtikrinti, kad valstybės gyvendintų pagrindinės teisės? Ar, ar, ar, ar būsite negriežtas? Kaip apginsite tokią poziciją šiais griežtais taupimo laikais? Mes, europiečiai, per visą savo istoriją pakliūname į bėdą, kai ieškome, kai bandome rasti, ką apkaltinti. Tai yra žmogiškos natūros dalis. Ir mm, visada galima atrasti, ką apkaltinti. Žydus, musulmonus, krikščionis, e, gėjus, moteris, e, čigonus, romų tautybės žmonės. Visada randame, ką apkaltinti. O Europos civilizacijos triumfo esmė yra e, atsiriboti nuo tos, re, tokios reakcijos ir sukurti tokią teisinę sistemą ir aplinką, kurioje ta reakcija yra kontroliuojama. Pavyzdžiui, suvokiame, kad nėra gerai žudyti kitus, tai taip pat nėra gerai diskriminuoti kitų, kit, kitokias žmonių grupės. Uh, Ir jei Europa yra kažko esmė, tai yra tokios kovos prieš tokią reakciją įkūnyjimas jei mes nesieksime teisų ištikrinimo Europoje šiandien, nebebus Europos bendrijos rytoj, nes mes esame vertybės puoselėjantį bendryje. Ir jei per pasausius 30-40 metų tapome glaudesnė bendruomenė, ypač po Berlyno sienos žlugimo, taip, taip to pavyko pasiekti tų vertybių, kurias puoselėjame dėka. Jei prieš 30 metų savo seneliui būčiau pasakęs, kad tos pačios lyties asmenis galės e, susituokti Niderlanduose, jie būtų iškvietę man greitąją pagalbą. O dabar kalbėdamas su savo vaikais, suprantu, kad jiems būtų nesuvokiama manyti, kad du vyrai, kurie nori susituokti Niderlanduose negalėtų to padaryti, nes tai numato ir tokias galimybės suteikia įstatymas. Timmermans, e, Frau McIntyre. Pone Timmermans, pone McIntyre. Atsižvelgiant į jūsų e, atsakymus darau išvadą, kad jūs esate toks pat įsitikinęs europietis ir kad galime daug pasiekti Europoje, jei uh, E, pašalintume nereikalingą naštą tenkančią verslui Europoje dėl perteklinio reglamentavimo. Šių metų balandžio mėnesį užimtumo komitete parlamentas patvirtino pranešimą, kur yra daug rekomendacijų, kaip sukurti palankę da, aplinką darbo vietų kūrimui. Tame pranešime raginama imtis daugiau ES veiksmų, kad būtų sumažinta biurokratija. Taip pat patvirtinome e, rekomendaciją dėl konsultacijų proceso, paraginame komisiją iš iškelti tikslus, kaip sumažinti reglamentavimo naštą 30 procentų iki 2010-ųjų. Šiuos siekius palaiko verslo organizacijos. CBI Europa, kitos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad ta iniciatyva gyja pagreitį, ar jūs išsikelsite kokį nors tikslą, kaip ir iki kada sumažinti administracinę verslui, verslui tenkančią naštą? Esu pasirengęs griebtis visų metodų, kurie pasiteisina, kaip jau sakiau. Ir jei tikėtina, kad tas pasiūlymas duos rezultatų, esu pasirengęs jį įgyvendinti. Tačiau norėčiau kai ką, dėl kai ko perspėti. E, komisija yra ėmusius panašių iniciatyvų jau anksčiau ir jei pakalbėsite su smulkaus verslo atstovais Europoje, aš nemanau, kad jie labai entuziastingai girtų tuos pasiektus rezultatus. Todėl manau, kad reikia labai kruopšiai ir atidžiai įvertinti, kas jau nuveikta. Ir Žanas Klaus Junkeris E, jeigu jūs pritarsite, man patikėjo šią sritį ir žinau, kad daugelis teigia, na jau, bet šitiek daug nuveikta, tačiau pasikalbį su verslo atstovais ir išgirdi visai kitokią nuomonę. Todėl su jūsų pagalba norėčiau visų pirma imtis konkrečių veiksmų, kuriuos pajustų verslas, kad kirpėjas, kepėjas, mėsininkas, teikiantis paslaugas žmonėms pajustų, kad naštas palengvėjo. Taip pat noriu pridurti dar štai, ką reikia, kad valstybės narės būtų taptų sažiningesnės šiuo klausimu. Labai paprasta kaltinti Europos teisės aktus dėl tos naštos. Tačiau kiek kartų komisijai tenka teikti teisės akto pasiūlymą dėl to, kad valstybės narės to prašo, arba dėl to, kad interesų grupių atstovai tą pasiūlymą teikia, o paskui tų pačių interesų grupių atstovai teigia, kad tas pasiūlymas sukuria papildomą naštą, paaiškėjo, kad jo visiškai niekam nereikia. Turime peržiūrėti visą bendravimo politiką. Thank you, Mr. President, and welcome to you, Mr. Timmermans. Ačiū, panė pirmininkė, sveiki atvykę, panas Timermans. Visi sutarėme, kad Europos parlamento rinkimai turėtų būti vertinami kaip alarmo skambutis pavojaus varpas. Piliečiai nori, kad būtų įsigilinama į jų rūpeščius, vadovaujama peticijų komitetų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mano komitetas kiekvienais metais svarsto tūkstančius visos Europos piliečių skundų susijusius taip pat ir su es teisės aktų taikymu. <clears throat> Peticijos suteikia mums labai daug informacijos apie tai, kaip mūsų priimami įstatymai veikia piliečius ir verslą Europoje ir e, peticijos teikia mums minčių, kaip pagerinti šios teisės aktus kaip busimasis komisijos pirmasis vicepirmininkas atsakingas už teisėkuros darbus, kaip ketinate pagerinti bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų, siekiant, kad peticijų e, komiteto veikla būtų kuo geriau išnaudota, būtų atsižvelgiama kuo geriau į piliečių peticijas ir ką jums reiškia asmeniškai geresnė teisėkura. Sakant į pirmąjį klausimą, jeigu pakviesite į savo komiteto posėdį, aš mm, jame sudalyvausiu, jeigu paraginsite mane susipažinti su jūsų atliktos analizės rezultatais, aš tą padarysiu, jeigu norite, kad bendrais bruožais sureaguočiau, taip pat galės tą padaryti, tačiau galbūt reikėtų mm, e, netiek daug dėmesio skirti skiriams atvejams, kadangi juos reikia vertinti teisiškai ir negalėčiau dėl jų kalbėti apie juos kalbėti viešai, tačiau jeigu būtų galima išvelgti tam tikras e, bendrasis kryptis ir įvertinti e, problemų priežastis, e, tai būtų galima kreiptis į komisiją, valstybės narės ar kitas institucijas, kurios yra atsakingos už tos problemos atsiradimą. Taigi reikia keistis patirtimi ir Jeigu norėtumėte su manimi bendrabiauti šioje srityje, tai mielai esu tam pasirengęs. Kitas klausimas, ką reiškia geresnė teisė, kurą man? Man tai reiškia, kad kepyklos savininkas neturėtų pusę dienos gaišti e, pildydamas įvairias formas suteikdamas jas skirtingoms institucijoms. Man svarbu, kad tas kepėjas galėtų pats dirbti ir samdyti dar du, tris žmonės, kad jo verslas klestėtų. Man tai reiškia geresnė teisėkura ir reglamentavimas. Ponas Zviefka, ačiū. Pane pirmininkė, noriu grįžti, pane Timermansai, prie teisėkuros proceso visų veiksmų, kurių kartu, man atrodo, turėsime imtis tam, kad teisinę sistemą supaprastintume, tačiau e, taip pat turėsime užtikrinti, kad visi laikytųsi proporcingumo ir e, subsidirumo principo. Smokos verslo atžvilgių taip pat e, socialinės ir aplinkos politikos sritise tam, kad nedidintume biurokratinės naštos. Ar numatote teikti kokius nors pasiūlymus, nustatyti nepriklausomą stebėsenos instituciją, kuri stebėtų ir kontroliuotų, kaip laikomasi tų bešališkumo principų, proporcingumo principų. Ir ta struktūra turėtų veikti ne komisijos viduje, nes taip būtų galima geriau užtikrinti poveikį. Man susidarumas reiškia būtinybę šį principą taikyti visų žmonių atžvilgių. Turime glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliais parlamentais, kur subsidarumas ir proporcingumas tampa ir yra kasdieninio parlamentų darbo dalimi. Padėti galima šioje srityje pagerinti, pasitelkus geltoną ir oranžinę korteles, vykti nacionalinį parlamentą, gauti e, bendraujant su jų nariais daug vertingos informacijos, kad būtų galima tiksliai įvertinti, ko yra siekiama pasitelkus subsidirimo principą, tačiau Ar mums reikia nepriklausomo subsidirumo stebėtojo ar tam tikros struktūros? Aš manau, kad e, tos struktūros papildomos nereikia, ji būtų perviršinį, mums reikia glaudesnio Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, kitų institucijų tarpusio bendarbiavimo. Aš buvau šešis kartus išrinktas į Olandijos parlamentą, kai pirmą kartą buvau išrinktas jokios sistemos neturėjome siekiant e, užtikrinti subsidarumo ir proporcingumo principo laikymosi kontrolę, tačiau kartais šiu, e, šiais principais piknaudžiaujama, jeigu kam nors nepatinka atitinkamas pasiūlymas. Subsidiarumo patikra privalo būti naudojama, siekiantis aiškinti, ar Europa kompetentinga veikti tam tikroje srityje, o ne siekiant e, įvertinti pasiūlymo primtinumą ar ne. Pane Zipil žodis, ačiū. Aš mm, palankiai vertinu jūsų įsipareigojimus pagrindiniams teisėms, siekiant e, glaudžiau bendrabiauti su Europos taryba Venecijo, Venecijos komisija, galbūt galėtumėte daugiau informacijos pateikti apie tai, kokiu veiksmu imsitės, kad užtikrintumėte, jog teisinės valstybės principų laikymosi mechanizmas bus naudojamas veiksmingiau, pasitelkiant atinkamas intervencinės priemonės, sutarties pažeidimo procedūras ir sankcijų taikymą, jeigu būtų nustatyta, kad sistemingai yra pažeidinėjamos demokratijos ir teisės viršenybės, teisinės valstybės principai valstybėse narėse. Kaip užtikrinsite, kad toks mechanizmas būtų taikomas vienodai, skaidriai visų valstybių narių atžvilgių? akivaizdu, kad įmantis e, tam tikrų veiksmų arba jų nesijimant, aš, jeigu mane patvirtinsite ir visą komisiją, sudarysime tam tikrą įspūdį, kad išskiriame tam tikras e, valstybės narės, tuomet visa sistema žlugs. Mes, sistema gali veikti tik tai, e, jeigu tiksliai ir objektyviai elgsimės vertinami tam tikras problemas. <coughs> Ir jeigu mes e, daugiau dėmesio skirsime tik tai vienos valstybėms, o kitoms, kurios yra per didelės, e, jų atžvilgių jokių veiksmų nesimsime, tai neigiamai atsilieps mūsų patikimumui. Turime pateikti labai tikslę analizę ir remtis e, griežtais teisiniais standartais ir normomis. Vairios Europinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos šioje srityje atlieka tikrai vertingą darbą, pagrindinių teisų agentūra, kitos. Tačiau galiausiai turime pakankamai priemonių ir galimybių pritaikyti sutarties pažeidimo procedūrą, pasinaudoti septinto straipsnio nuostatomis. Mums nereikia naujų procedūrų, naujų teisės aktų, mums reikia tik politinės valios pritaikyti taisyklės, kurios jau galioja per artimiausius dviejus metus ES turės laikyti atitinkamą politinės drąsos egzaminą, raginant valstybės narės um, vykdyti prisimtus įsipažeigojimus, laikytis teisės aktų, kurie buvo ratifikuoti nacionaliniuose parlamentuose. Ir aš valstybėms narėms tą priminsiu. Ačiū, ponia Koracija Bilt. Dėkui. Dėkui, ponė Timermans, už įsipareigojimą. E, keisti kryptį. Daug kas šiandien Europos komisija asocijuoja su biurokratija. Kartais pagristai, kartais nepagristai. Tik reikia kažką daryti, kad komisija vėl būtų pasitikima. Konkrečiai, kokie yra jūsų planai užtikrinti, kad valstybės narės taikydamos direktyvas nepadidintų dar labiau biurokratiškumo? Jūs apie tai jau kalbėjote. Ar Europos komisijos REFIT programa jums bus prioritetas? ir ar iš tikrųjų bus taip, kad vienas bus įrašomas, kitas bus išbraukiamas. Ar jūsų iš anksinis nusistatymas reikš, kad bus daugiau hierarchijos ar daugiau politinio įtakingumo, palaikant santykių su valstybėmis narėmis, joms įgyvenant teisės aktus? Taryboje kai užstringa tokie svarbus klausimai, kaip pavyzdžiui prieiga prie viešų dokumentų arba diskri, kova su diskriminacija, kaip jūs elgsitės. Ir paskutinis klausimas. Ar jūsų pozicija reiškia, kad horizontalūs klausimai, kaip, pavyzdžiui, vaikų teisė, lyčių lygybė arba skaidrumas, iš tiesų bus Europos komisijos bendros politikos dalis ir kultūros dalis? Um, tai man primena, of, e, primena vieną e, kolegą iš Švedijos, bet aš jo pavardės neminėsiu. E, mes nieko nekeisime, jeigu viskas būtų gerai. Europos Sąjunga dabar yra susidariusi e, reputacija, kad yra per daug biurokratiška ir nesugebanti pasiekti rezultatų. Viskas gali pasikeisti tik jeigu kažką konkretaus nuveiksime. Aš noriu labai skaidriai dirbti ir parodyti, kaip mes keisime e, padėtį. Su Europos parlamentu ir taryba norime interinstitucinio sustarimo, kuris užtikrintų, kad bus taikomas mūsų pasiūlymų parlamentės kontrolės principas per visą dokumentų prieimimo procesą. Aš tiesiog noriu konkrečių rezultatų. Noriu, kad smulkus verslininkai pasakytų, na, iš tiesų šis pasiūlymas pasiteisina. Mažiau administracinių kliūčių iš tiesų tai duoda rezultatų. Tol, kol to neturime, mūsų niekas sėkming, nevertins gerai. O kalbant apie pagrindinės teisės ir jų apsaugą. E, kiekvienas individualus komisijos narys sako, kad yra atsakingas už šią sritį. Mano pozicija yra horizontalioji. Aš e, noriu, turiu galimybę kalbėti su pavieniais komisijos nariais apie jų veiklos sritį ir įvertinti, ar jie pakankamai įtraukė žmogaus teisės į savo veiklos sritį. Aš nebejoju, kad e, tai taps mūsų neatskiriama darbo dalimi. Tiesą sakant, mes dvi dienas dėrėjomės ir man padarė įspūdį, mano kolegų e, kvalifikacija ir ryštas įgyvendinti e, pagrindinių teisių e, skirtingus elementus. O apie vaikų teisės, tai yra dar viena horizontalioji tema. Jeigu čia mes geriau nepasistengsime apsaugoti vaikus per artimiausius porą metų, jeigu mes čia nepasieksime konkrečių rezultatų, uh, O kartais mūsų vaikai būna labai pažeidžiami šioje visuomenėje. Tai e, padarysime labai didelę meškos paslaugą pagrindinių teisų sistemai, ypač e, jaunų žmonių mūsų visuomenėje akise. Toliau, ponė Fajona. Aš čia, ponė Timermans. Aš norėčiau grįžti prie klausimo apie žmogaus teisės ir imigraciją. Jūs siūlote užtikrinti, kad visi migrantai šiandien patenkantys į Europos Sąjungą arba jau esantys Europos Sąjungoje galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, etinės ar socialinės kilmės, kalbos, e, tikėjimo, religijos, neįgalumo, socialinės e, pakraipos. Uh, Tame pačiame kontekste, kaip jūs pasinaudosite savo kaip pirmojo vicepirmininko poziciją, kovodamas su diskriminacija prieš pažeidžiamiausias mūsų visuomenės grupės, pirmiausia, Romus. Ponas Tivermans, pirmiausia, pradėsiu nuo antrosios jūsų klausimo dalies. Prieš daug metų, kai dirbau ESBO mažumų klausimais, Buvo pateiktas e, pateikta ataskaita apie Romų ir Sinti padėtį Europos Sąjungoje. Tos ataskaitos išvados tikrai atskleidė gedingų faktų. Baisi diskriminacija, socialinė atskirtis, kartais e, savanoriška atskirtis e, iš švietimo sistemų, iš visuomenės gyvenimo. Ir tai buvo prieš 20 metų. Bet jeigu pažvelgtume į padėtį šiandien, Tai turbūt nedaug kas pasikeitė Romams ir Sinti atstovams Europoje. Ir visą Europą dėl to reikia kaltinti. Mes tikrai šias bendruomenės Europoje traktuojame siubingai. Visi bendrai esame už tai atsakingi. Tie žmonės negali būti vertinami kaip vienos valstybės piliečiai. Aš esu pasiryžęs įvertinti, kaip bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis galime pagerinti Romų ir Sinti teisės visoje Europoje. Šiais laikais, kai tiek daug diskutuojama apie uh, piknaudžiavimą socialinėmis sistemomis valstybėse narėse, kritika ir uh, šiurkščiausios priemonės dažnai nukreiptos prieš Romus Jie neturi kur daugiau e, prieglopščio ieškoti. E, Romai ir Sinti žmonės e, yra geriausias pavyzdys rodantis, kokia dabar yra žmogaus teisų padėtis Europoje. O mesgi turime užtikrinti, kad visiems būtų suteiktos pagrindinės teisės. Yra vienas elementas ir būkim sąžiningi. Per daug yra pagundų elgtis nelegaliai. Uh, Kartais e, pavieniams žmonėms ar grupėms yra patogiau būti nele, elgtis nelegaliai, nes e, taip jie tarsi randa savo vietą. E, ir e, dėl to e, nelegalumo ar Europos lygmenių, ar nacionalinių lygmenių tos teisės kaip ir būna pažeidžiamas, toks užburtas ratas atsiranda. Mes turime stengtis, kad e, būtų įtvirtinta legalumo kultūra. Ponas Rangel, ačiū pirmininkė. Pone Zimmermans, aš perskaičiau jūsų kalbą, e, straipsnius, atsakymus ir suprantu, kad jūs labai daug reikšmės skiriate subsidiarumo principų ir nacionaliniams parlamentams. Pirmas pastebėjimas. Subsidiarumo principas yra siejamas su geriausių įmanomų teisinio efektyvumo lygmenių jis e, apriboja ES veiksmus, bet galiausiai jis turbūt gali net ir visai sugriauti ES veiksmus. Aš manau, kad jūs pamirštate subsidiarumo principo paskutinį e, elementą. Teisingai suprantant subsidiarumą, niekas negalės pasakyti, kad ES gali būti suteikta daugiau galiojimų. Mano klausimas būtų toks, kokių konkrečių žingsnių imsitės, kad sustiprintumėt nacionalinių parlamentų vaidmenį ir kokių priemonių numatote imtis, kad užtikrintumėte nacionalinių parlamentų uh, kad užtikrintume, kad nacionalinių parlamentų stipresnis vaidmuo neiškeltų grėsmės Europos parlamento veiklai. Visų pirma, Europos parlamento galios yra numatytos ES veikimo sutartyje. Ten yra kalba apie subsidiarumą. Aš žinau, kad dažnai, ypač e, įvairiose institucijose, į instituciją, kuriai aš dirbsiu, jeigu mane patvirsinsit, dažnai yra sakoma, kad būtų gerai padaryti tą ir tą, bet ne visada tai yra būtina. Ir aš norėčiau, kad Europos komisija labai aiškiai apibrieštų savo prioritetus, jeigu uh, e, tos prioritetus jau apibrėžė išrinktasis pirmininkas. Uh, Jūs e, sakėte, kad požiūris subsidiarumai tą patį principą labai skiriasi. Daugelės ryčių taip yra. Energetikos politika, apie ją yra kalbama sutartyse. Veiksmai Europos lygmenių yra e, vienintelė galimybė pasiekti konkrečių staigių rezultatų savo piliečiams. Tik Europos mastu galime tą padaryti. Mano subsaratimu subsidiarumas gali e, būti suprantamas taip, kad jeigu aukštesnis lygmuo gali pasiekti geresnių rezultatų negu žemesnis, tai reikia dirbti aukštesnių lygmenių. Taip bus galima išspręsti europietiškas problemas, kurių neįmanoma išspręsti nacionalinių lygmenių. Atsakant į antrąjį klausimą. Aš maniau, ir galbūt aš e, neteisingai jūs supratau, e, konvento pradžioje mes apie tai vis kalbėdavome pakartotinai sakėme, kad turi būti sutvarkyta konkurencija tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, bet pastaraisiais metais aš pastebėjau, kad vis labiau bendradarbiauja Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Aišku, tos santykius dar galima pagerinti, bet, kaip aš jau sakiau savo ženginėje kalboje, ši Europos Sąjunga nebus pakurt, sukurta prieš valstybių narių valią arba prieš piliečių valią Turime dirbti su, Europos, su nacionaliniais parlamentais, nes jie yra jūsų partneriai, kad pasiektume geresnius rezultatus piliečiams. Frau Regner. Labai ačiū, pane Regner. Ačiū. Dėl REFIT programos klausimas, ponė Timmermans. Savo komunikate dėl šios programos komisija sako, kad e, teisės aktai, pavyzdžiui, tokie kaip kirpyklo, kaip kirpyklų darbo reglamentavimas yra pertekliniai, tačiau tai iš esmės išpolis prieš socialinį dialogą, e, prieš pagrindinės teisės, kaip numatyta pagrindinių teisių hartijos 31 straipsnėje. Ką jūs kaip vicepirmininkas darysite, kad užtikrintumėte, jog geresnis reglamentavimas užtikrintų geresnės ir saugesnės darbo vietas ir kad tuo pat metu būtų atsižvelgta į susijusias darbo, kolektyvinės darbo sutartis. Ką darysite, kad sumažintumėte e, mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančią naštą? E, ne, sumažinant galimybių vartotojams ir darbuotojams. E, ką darysite, kad nebūtų pasirinkimas, tai- kad jūsų pasirinkimas nebūtų vien pasirinkimas iš dviejų kraštutinumų? geresnis reglamentavimas nėra reglamentavimo atsisakymas ir jo negalima siekti socialinės, ir, socialinės apsaugos ir aplinkosaugos sąskaita. Aš labai aiškiai tai pasakiau. Tačiau jūs padarėte, išbėgote įdikėms už akių dėl kirpėjų iniciatyvos. Man atrodo, kad tai buvo iniciatyva gimusi Europos socialinio dialogo kontekste. Komisijos buvo paprašyta parengti uh, pasiūlymą, tačiau ar valstybės narės užtikrina mm, kirpėjais dirbančių žmonių apsaugą jų darbo vietose. Ar tikrai reikia teisės akto Europos mastu? Galbūt tą klausimą galima išspręsti vietoje. Arba galbūt žmonės kreipiasi į Europos institucijas dėl to, kad mano, kad nacionaliniu mastu situacija nesisprendžia. Uh, Čia yra daug e, erdvės politinėms partijams, Europos parlamentui pareikšti, taip mes norime eiti toliau, plėtoti šią iniciatyvą. Jūs galite tai pasakyti, tačiau jei dirbsiu ateityje kaip komisijos nariu, turėsiu įsitikinti visų pirma, ar veiksmai ES mastu yra būtini. E, sprendžiant e, šį klausimą, tai yra siekiant užtikrinti e, saugą darbo vietoje, ar gali valstybės e, narės lygmenių teks klausimas būti išspręstas. Ar tikrai reikia Europos e, teisės akto, ar egzistuoja kirpyklų, kirpėjų bendroji rinka? Jeigu atsakymas į visus šios klausimus bus, iš tikrųjų galime tuos klaus, tą klausimą išspręsti tik Europos lygmeniu, aš tikrai nesipriešinsiu tokiam sprendimui. Manau, kad turime praktiškai spręsti šios klausimus. Tačiau atsižvelgiant į nacionalinių situacijų įvairovę, aš daryčiau prielaidą, kad valstybės nariai sėkmingai gali išspręsti tokius klausimus e, nacionaliniu lygmeniu. Ačiū, ponė Timermans. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Timermansai, Dėl pagrindinių teisų hartijos noriu paklausti, kuri valstybės narėse pagal 51 straipsnį yra naudojama taikant bendrijos teisę. Lisabono sutartyje pagrindinių teisų hartija tapo teisiškai privaloma, todėl parlamentas gauna vis daugiau peticijų dėl hartijos nuostatų nesilaikymo. Daugiausia skundžiamasi, kad uh, 51 straipsnio nuostatos nėra gyvenamos, todėl negalima pradėti sutarties pažeidimo procedūrų prieš valstybės narės. Daug e, piliečių mano, kad 51 straipsnis yra suformuoluotas paviršutiniškai nesuprantamai, kaip vertinate pagrindinių teisų hartijos 51 straipsnio nuostatas, kaip galima paaiškinti piliečiams, kad teisė teikti peticijas dabar yra apribota dėl 51 pagrindinių teisų hartijos nuostatų, ar ketinate įsteigti nepriklausomą instituciją, kuri tinkamai kontroliuotų teisės aktų siūlomų poveikio įvertinimą. Kalbant apie peticijų komitetas Europos parlamente tikrai esu pasirengęs su jo nariais susitikti ir pasvarstyti 51-ojo pagrindinių teisų hartijos straipsnio problemas šių valstybių narių lygmenių peticijos taip pat yra svarstomas, priešių skundai taip pat yra svarstomi, kokia yra padėtis valstybės narėse negaliu vertinti, tačiau jeigu kyla sunkumų dėl 51 straipsnio, tai mielai esu pasirengęs su jumis kalbėtis apie galimus pakeitimus. Vertindami teikiamo teisės akto pasiūlymo būsimą naudą, turime pasirūpinti pakankamai profesionaliais ir nepriklausomais konsultantais komisijoje. Taigi, tie ekspertai, kurie mus konsultuoja, privalo neturėti interesų konflikto, aiškiai deklaruoti savo interesus ir būti pakankamai pasirengę <clears throat> toje srityje tam, kad galėtų konsultuoti komisiją. <clears throat> Šią procedūrą praėjus aš esu pasirengęs mm, jau steigti nikmą informaciją parlamentui ir su jo nariais apsvarstyti rengiamus teisės aktus. Taip aš vertinčiau galimybę padidinti skaidrumą. Pone Delvo. Ačiū, ponė Timermans, aš esu kairėje. Norėčiau grįžti prie subsidiarumo klausimo. Noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs patikslinote šią koncepciją. Galėsime dar tą pratesti. Jūs pareiškite, kad e, tikslinsite bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais e, pagrindą, mes tai palaikome. Ir kalbant apie nacionalinių parlamentų vaidmenį, reik, sakėte, kad reikia politikos, kuri būtų arčiau žmonių, bet tuo pat metu reikia daryti pažangą įgyvendinant Europos projektą. E, man atrodo, skirtingai nei kitiems kalbėtojams, kad čia iškyla pavojus. Kaip užtikrisite, kad subsidiarumo principas netaptų e, prielaida stabdyti Europos integracijos proceso, procesą, e, kurią pasinduotų visi tie, nu, kurie nori, kad Europos integracijos procesas sužlugtų. Ponas Timpinės Tivermans. Pavo, pavojus yra akivaizdus. Uh, valstybėse narėse ir aš taip pat sakiau, kad žinau konkretų atvejį savo paties šalyje, kurią geriausiai pažįstu. E, panaudojami argumentai, pavyzdžiui, teigiant, kad e, bendryje nėra kompetitinga šiuo klausimu, vien dėl to, kad E, patiktas pasiūlymas kažkam nelabai patinka ir tai yra būdas nacionaliniams parlamentams apeiti šią situaciją ir apžaisti subsidiarumą. Subsidiarumo esmė yra, ar ES yra kompetitinga teikti pasiūlymą konkrečių klausimų. Reikia remtis sutartimis vertinant situaciją. Taip pat yra ir Mm, proporcingumo kriterijus, ar teikiamas, teikiama siūloma priemonė yra tinkama, pakankama, kad pasiektume tikslų konkrečioje situacijoje. Tokią analizę turi atlikti nacionaliniai parlamentai ir draugės nacionaliniais parlamentais turime tai išsiaiškinti, nes, kaip sakiau, per nelik dažnai tai tampa pretekstu metu pareikšti, kad nepageidaujame Europos iniciatyvos šiuo klausimu. Komisijai patikėta teisė teikti, inicijuoti teisės pasiūlymus ir draugės Europos parlamentų taryba priima teisės aktus, tačiau e, tų galių ne, negali susilpninti nacionalinių parlamentų atžvilgių galiojantis subsidiarumo principas ir į tarybą susirinkę vyriausybę atstovai tą klausimą galim svarstyti. Pana Greslė, ačiū už mm, sustikimą šiandien su mumis. Jūsų atsakomybės ryčiai priklauso taip pat ir vidaus tarnybų kontrolė, vidaus auditas. Kila klausimas, kaip ketinate užtikrinti vidaus audito nepriklausomumą. Tai būtų pirmas klausimas. Antrasis klausimas ar įsteigsite audito peržiūros struktūrą ir tarnybą, kuri kontroliuotų audito veiklą, susėstų su jumis prie vieno stalo ir aptartų vidaus audito išvadas reguliariai. Ačiū. <clears throat> Komisijos darbuotojai iš tiesų yra puikus, su kai kuriais susipažinau, esu labai maloniai nustebintas ir man jie padarė įspūdį, ypač kolegos dirbantis audito tarnyboje, labai yra aukštos kvalifikacijos ateitėje, jie atliks puikų darbą, galiu Jums garantuoti visapusišką audito tarnybos nepriklausomumą, nes jeigu jie nebūtų nepriklausomi, negalėtų atlikti savo darbo, taip pat aš užtikrinsiu, kad e, šie kolegos daugiausiai dėmesio skirtų <clears throat> savo rezultatų pristatymui ir mūsų lūkesčiai su jų veikla susiję sudaro maždaug 40 procentų jų darbo apimties. Taigi čia dar galima reikalus smarkiai pagerinti. Audito tarnyba turėtų tapti dar labiau nepriklausoma nuo generalinių direktorių tam, kad jų išvados ir rekomendacijos nebūtų ginčiamas. Europos parlamentas jau savo ruoštų gali patikrinti, kaip yra atsižvelgiama į vidaus audito išvadas ir rekomendacijas ir pateikti savo pastabas dėl komisijos veiklos. Taip aš pirmininkausiu šiai darbo grupiai, pasirūpinsiu tuo, kad kolegos komisijoje atsakingi už tas rytis, dėl kurių rekomendacijas pateigė audito tarnyba, atitinkamai sureaguotų ir gyvenintų tas rekomendacijas. Ponas Nigresku dabar. Pentru a îmbunătăți procesul de luare a decizii. Ačiū, ponė. Timmermansai, tam, kad pagerintume sprendimo priimimo procedūras, komisija prieš teikiant teisės aktų pasiūlymus ketina įvertinti jų poveikį. Ir komisija įsipareigojo iki 2014 pabaigos patvirtinti atitinkamas naujas poveikio vertinimo taisyklės. Anksčiau problemų kildavo nepak dėl nepakankamos skaidrumo atliekant poveikio įvertinimus. Kildavo klausimų ir abejonių dėl poveikio įvertinimo bešališkumo. Ką manote apie galimybę pagerinti sprendimo prieimimų procesus ir poveikio įvertinimo procedūras. Ir mes pageidautume, kad atitinkamos procedūros būtų atskiriamos nuo duomenų rinkimo priklausomai nuo politinės valios. Mums kaip Rumunijos atstovams labai svarbus skaidrumas susijęs su Europos struktūrinių fondų lėšų panaudojimu ir Šengeno erdve. Not, um... Poveikio įvertinimas nėra biurokratų siekis pateikti kuo daugiau naujų rezultatų. Atliekant poveikio įvertinimą, aš daugiausiai dėmesio skirsiu siekiu pademonstruoti, kad bet koks teisės akto pasiūlymas turi būti vertinamas pagal galimą savo poveikį. Ta įvertinimą atliks atitinkama darbo grupė ir aš pasistengsiu užtikrinti, kad tos darbo grupės nariai būtų geriausi tos ryties ekspertai ir kad galėtų pateikti savo pasiūlymus komisijai dėl galimų pakeitimų. Aš tikrai manau, kad e, daugiau dėmesio skirdami politiniams aspektams poveikio įvertinimo, atliekant poveikio įvertinimus, mes galime tikėtis geresnių rezultatų. Noriu aiškiai pabrėžti, kad reikia pagerinti bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Pirmąjį svarstymą, antrąjį svarstymą diskusijas <clears throat> Europos parlamente, atliekant poveikį vertinimą, būtina atkreipti dėmesį ir į visus šios aspektus, nes labai dažnai neigiamas poveikis piliečiams ir verslui būna susijęs su tam tikrais politiniais susitarimais, interesų grupių lobistinė veikla ir dėl to kartais pasikeičia pasiūlymo sudėmusios dalis arba netgi visa esmė, būtina užtikrinti viso proceso skaidrumą. Trys institucijos teisėkuros privalo prisimti e, savo atsakomybės dalį už poveikio įvertinimą, ne tik komisija ir parlamentas, tačiau taip pat ir taryba. Ačiū ponai Timirmansui, ponios ir ponai. Paskutinį klausimą užduos ponė Gal. Palaukite, ponė Gal, truputėlį. Pone Timirmansai, į šį klausimą, kaip ir visus kitus, galite atsakyti per dvi minutės, po to gausite penkias minutės, jeigu pageidausite baigiamajam pareiškimui. Mm, Galėsite tas penkias minutės išnaudoti iš karto, nedelsdamas po to, kad skistė į ponios gal klausimą. Pone Timirmansai, aš iš arti mačiau, kaip pažeidžiamas e, vietinių gyventojų pagrindinės teisės, kuomet komisija į tai žiūrėjo abejingai. E, todėl tikrai džiaugčiausi, jeigu komisija nebūtų pasirengusi jokiems kompromisams ir susitarimams dėl pagrindinių teisių ir nenusileistų daromam spaudimui pavyzdį noriu pateikti teisingumo rodiklių suvestinę. Vengrijoje šiandien buvo minima daug kartų. Teisės saugos e, sistemos nepriklausomos Vengrija vertinamas šešis kartus e, geriau nei praeisiais metais ir daug geresnis nei valstybių narių vidurkis. Taip pat kitose teisingumo srityse Vengrijoje padėtis panaši kaip Prancūzijoje. Taigi Dažnai Vengrija susilaukia nepagristų kaltinimų. Kaip užtikrinsite, kad visos valstybės narės būtų vertinamos objektyviai ir nebūtų taikomi dvigubi standartai? Ar saugosite tuos, kurie užsipuolami nepagristai? Ačiū. Didžiausias pagrindinių teisų sklaidos priešas yra reikalingas e, kvestionavimas jų. Ir diskusijose su kolega iš Rusijos Lavrovu tuo įsitikinau, nes kuomet iškeliamas koks nors klausimas e, opus Rusijai, jis to jau į jį reaguoja e, pateikdamas kontraklausimą. Vienintelis būdas, kaip su to kovoti, yra nepatekti į tokią padėtį, kuomet visos diskusijos susitelkia ties viena šalimi ir jos padėtimi. Turime diskutuoti apie pagrindinės teisės Europos Sąjungoje ir ta diskusija turi vykti visiškai nešališkai, <clears throat> atitinkamai vertinant padėtį valstybėje narėje. Jeigu turėčiau reaguoti į kiekvieną premjero Orbano politinį pareiškimą, tai e, man darbo dienos tam nepakaktų. Mes turėtume tiksliai įvertinti teisinės aplinkybės, piliečių skundus, aktualią padėtį visuomenėje, kalbėtis su NVO žiniasklaidos atstovas ir tik tuomet galėsime susidaryti pilną situacijos vaizdą ir e, tikrai negalima teikti, kad e, nekritikuokite padėties mano šalyje, nes kitur yra dar blogiau arba kitur yra panašiai. Reikia situaciją vertinti visur vienodai, netaikyti dvigubų standartų ar e, mane kas nors apkaltins dvigubų standartų taikymu, taip visuomet e, tokia galimybė išlieka, tačiau pagrindinis būdas, kaip į tai reaguoti, aiškiai parodyti, kad dvigubi standartai nėra taikomi. Pone pirmininkė, kadangi atsakiau į paskutinį klausimą, aš daug e, jūsų laiko negaišinsiu savo išvadomis Noriu tik e, dar kartą atkreipti dėmesį, kad per atmiaus penkerius metus mūsų laukia labai daug skubių darbų, kuriuos reikės nuveikti kartu. Esu įstikinęs, kad jeigu per būsimuosius porą metų nesugebėsime atnaujinti savo ryšių su Europos piliečiais, kuriems dirbame Europos pil... projektui, gali kilti grėsmė, jeigu neatstatysime <clears throat> ryšių su piliečiais, kuriems dirbame, jie atsuks Europos projektai nugaras. Europos projektas buvo galbūt pats sėkmingiausias taikos užtikrimo projektas per žmonijos istoriją. Ir jį sukūrė žmonės. Ir aš kalbėdamas angliškai turiu omenyje vyrus ir moteris, turėdamas omenyje žmonės. Mano žmona E, man visuomet teigia, kad kai Dievas sukūrė vyrą, tai jis tik juokavo. Dievas, sakydama Dievas, žmona vartoja moterišką giminę. Taigi, turime labai apdairiai vartoti su giminės susijusius terminus. Atsižvelgiant į didžiulius iššūkius, kuriuos šiuo metu patiria Europos projektas, ta didžiulės apimties ekonomikos krizė, kuri yra pati e, sunkiausia nuo <clears throat> prieškario laikų sudaro įspūdis, kad jos naštos beveik nemanoma pakelti, todėl stiprėja nacionalistinės, e, fundamentalistinės nuotaikos Rusijos agresija. Vaikams kyla baimė, kad e, tėvams kyla baimė, kad jų vaikai slaus blogesnės ateities, nei jų tėvai turėjo savo vaikystėje. Jeigu mes sugebėsime parodyti kad mūsų veiksmai atitinka piliečių interesus. Galbūt jūs e, galite vertinti mano sakomybės rytį kaip techninę, tačiau esu tvirtai įsitikinęs, kad e, parodydami Europos piliečiams konkrečius savo veiklos rezultatus, galime pasinaudoti viena iš tų nedaugelio priemonių, kad atstatytume ryšius su savo rinkėjais, savo rinkimo apygardose ir tą priemonę mes turime savo rankose turime ją pasinaudoti, gerbdami nacionalinės teisės įvairovę, e, visą tai, kas europiečiams yra brangu, turime sutelkti pastangas pakeisti savo darbo kultūrą, turime susitelkti ties prioritetinėmis sritimis ir tą ketina padaryti komisijos pirmininkas Junkeris, jeigu to mes nepadarysime, mūsų institucijos atrodys tobulos e, Briuselio erdvėje, tačiau jos bus visiškai bereikšmės mūsų piliečiams. Nes pats didžiausias Europos privalumas, kuris yra didesnis nei bet kur kitur pasaulyje, tai yra gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų, naujų iššūkių. Ir aš esu įstikinęs, kad sugebėsime prisitaikyti, kad mūsų pristaikymas bus sėkmingas ir kad savo vaikams galėsime pasakyti, kad savo šį kontinentą paliekame geresnės būklės nei radome prieš dešimt metų. Ačiū uždėmesi. Thank you. Ačiū ponė Timermansai, ačiū ponės ir ponai taip pat už tai, kad e, neviršijote kalbėjimo laiko pirmininkų suėgos nariams, kurie dabar turės įvertinti klausimo rezultatus. Noriu pranešti, kad 18 val. įvyks mūsų posėdis.